Hey, we finished earlier after the trade partnership and uh, Giacolino. And then... Ladies, gentlemen, colleagues, uh, shall we get started? It's... Labas rytas, gerbiami kolegos, jau 10 po 9 turėtume pradėti, kadangi mūsų darbo tvarkė labai išsami. Taigi pradedame posėdį mūsų darbo tvarkė yra štai tokia. Tačiau aš norėčiau pasiūlyti du pakeitimus darbo tvarkėje. 11 ir 24 punktai yra siūlomi perkelti į kitą darbo tvarką, į kitą dieną. Tai yra 18.24. Tai yra vienas klausimas susijęs su Kinija, tai yra kolegė Sernes rengia pranešimą. Ir 24 darbo tvarkos klausimas, tai yra daugiametinė perspektyva ir pranešėjas yra Kamal. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, nors ir išbrauksime šis, šios du klausimus iš darbo tvarkės, vis dėlto liks 24 punktai mūsų darbo atvarkė ir be to reikės pasikeisti nuomonėmis su paskalami. Komisaras Degucht e, atvyks šiandien, taip pat bus kalbama apie aktą ir taip pat įvyks koordinatorių posėdis. Taigi darbo tvarkė yra labai e, išsami ir mums reikėtų labai pasistengti viską aptarti. Mūsų posėdžio vykusio sausio mėnesio protokolas yra pateiktas jums ir aš tikiuosi, kad jūs neprieštarausite. Ir mes patvirtinsime jį. Bet to norėčiau priminti, kad šitas posėdis yra transliuojamas. Žinoma, išskyrus tas uždaras posėdžio dalis, pavyzdžiui, koordinatorių posėdį. yra visa darbo tvarkė ir klausimai išdalinti jums. Ir jeigu jūs norėtumėte ką nors paklausyti dėl tam tikro klausimo, kreipkitės į sekretoriatą. Man buvo pasakyta, priminta, kad mūsų komitete nauja kolegė Batija. Sveikiname ją. jūs atvykote į vieną iš tokių įdomiausių ir intensyviausių posėdžių mūsų komitete. Sveikinu Jūs. Prieš prieinant prie esminių darbotvarkės klausimų, reikėtų pakalbėti apie trišalės dėrybas. Vienas iš svarbiausių dalykų, kalbant apie dėrybas, yra reglamentas dėl užsienio investicijų sutarčių. Aš tą pranešimą rengiu pats. Vakar įvyko penktasis trilogo darybų raundas taryboje, tarybos pastate. Galiu pranešti gerų, atsargių naujienų. Tai buvo darybos pirmininkaujant e, Danijai ir pirmą kartą taryba parodė tam tikro lankstumo, noro judėti į priekį ir stengtis susitarti dėl kompromisinio sprendimo su parlamentu. Mes pateikėme savo pasiūlymus prieš keletą savaičių ir tarybos atsakymas nebuvo visiškai nepalankus. Taigi mes susitarėme paklausti komiteto e, per kontaktinius asmenius su taryba e, ir raginome, kad būtų derinamos pozicijos tarp darybinių šalių ir pasistengti parengti uh, kompromisinį pasiūlymą. Taigi naujam trialogo susitikimui dar nėra nieko e, iš esmės susitarta ir aš vis dėlto galvoju, kad galėtų prasidėti palankus įvykiai sprendžiant šitą e, klausimą. Stebėsinos grupės veikla Penktasis darbotvarkės klausimas. Po praėjusio posėdžio buvo sudaryta pakankamai daug stebėsinos grupių. Be kita ko ir Mercosur stebėsinos grupė pranešėjas yra Gianluca Suster. Jis vardu dar netvyko į posėdį, ir Pietų Amerika. Pranešėjas taip pat netvykęs kol kas. Ir ponia Koreja, manyčiau, galėtų jį pavaduoti. Koreja, jums žodis. Muchas gracias, señor presidente. Mm, buenos días. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Labadiena, kolegos. Norėjau pasakyti, pasakyti kolegos Desalva vardu. Jis prašė jums šiek tiek paaiškinti šiandien, kas vakar įvyko priežiūros darbo grupėje. Taigi vakar, vasario 28 dieną, vyko grupės, priežiūros grupės dešimtasis susitikimas dėl sustarimo tarp ES ir Centrinės Amerikos. Šešių šalių ambasadoriai atstovavo e, savo šalims šiame sustikime. Buvo kalbama apie prekybos reikalus, Panamos, Salvadoro ir Urugvajaus keliami klausimai. Ponas Lenfy dalyvavo taip pat, dalyvavo šešėliniai pranešėjai, taip pat dalyvavo ir atskirų frakcijų atstovai. Taigi, ponas Salva pristatė, kaip svarbu yra prekybos ir, ir politinių požiūrių turėti tokį sustarimą, prekybos sustarimą tarp Centrinės Amerikos ir Europos Sąjungos. Jis ypatingai pabrėžė prekybos aspekto svarbą, e, vystimosi aspekto svarbą, nes tai būtų naudinga abiems sustarimo šalims. Ambasadoriai, konkrečiai Kostarykos ambasadorius taip pat pabrėžė šio sustarimo svarbą, nes pasak jo šis sustarimas padėtų uh, E, geriau koordinuoti abiejų pusių santykius ir plėtoti vystimasi. Svarbu, kad būtų laikomasi numatyto darbų grafiko ir kad tas sutarimas įsigaliotų kuo greičiau. Gegužės mėnesį taryba turėtų apsispręsti, kad būtų galima pasirašyti sustarimą ir kad Europos parlamentas galėtų patvirtinti šį sustarimą. E, nebuvo minima, bent jau ambasadoriai neminėjo jokių vidaus e, problemų susijusių su dokumento ratifikavimu. Jie kalbėjo, kad ketvirtoji prekybos susirimo dalis galėtų būti taikoma laikinai. Ten yra kalbama apie bendrą kompetencijos rytį tarp ES valstybių ir be kita ko buvo nurodyta, kad tas susirimas yra visapimantis, būtent prekybos aspektai patys įvairiausi yra aptariami, atsivers abiejų pusių rinkos, E, tikslas yra pagerinti, kiek tai yra įmanoma, bendrą verslo aplinką. Abiems regionams šis sustarimas yra labai svarbus, plėtojant prekybos santykius. Tai yra vien, vienas e, pirmųjų, jeigu ne pats pirmasis tokio masto prekybos sustarimas. Dėkoju. E, Ačiū. Norėčiau pasakyti, kad darbo grupės jau yra sudarytas, kad daug kas nuveikta. Deviniolikos valstybių reikis reikalai ten keliami. Um, su Amerikos prekybos rūmais, kurie yra atstovami ir čia Europos Sąjungoje, mes užmeskėme santykius. Ir regis yra puikiai žinoma, ką pasakė Amerikos verslo atstovai Europoje dėl šio sustarimo. Ekvadoras ir Bolivija steigiamajame posėdėje taip pat buvo atstovaujami. Helmut Schulz buvo pranešėjęs šio klausimų, regis jo nėra dabar posėdėje. Man buvo pasakyta, kad apie Europos stebėjimo grupę. Kolega norėtų tarti poro žodžių. Martinai, prašau. Uh, Dėkui, ponė pirmininkė. Ačiū, kolegos. Stebėsinos grupės pirmasis posėdis jau įvyko. Šį mėnesį ES ir Japonijos, tai yra uh, specialus komitetas, mes susitarėm susitikti keturis kart per metus. Ir, e, e, Japonijos ambasados ir pilietinės visuomenės atstovai taip pat buvo traukti į diskusiją. Mūsų kolega iš komisijos e, detaliai išdėstė, kiek, bus, e, kiek sieks šis sustarimas. Europos parlamentas turėtų priimti rezoliuciją šiuo klausimu prieš aukščiausių lygių sustikimą tarp ES ir Japonijos. Tas sustikimas turėtų tikti 12 metais dar. E, Europos parlamentas galėtų pareikšti savo nuomonę dėl dėrybų kad būtų galima kuo greičiau pasirašyti laisvos prekybos susitarimą tarp ES ir e, Japonijos. Um, yra tikimasi, kad šis pas, kad e, iki kovo pabaigos bus susitarta dėl sustarimo, kad e, būtų galima pateikti dar ir Japonijos nuomonę šiuo klausimu. Ir regisi, kad dar lieka tam tikrų nesutarimų tarp ES ir Japonijos. 2011 spalį buvo primtas dokumentas ir ten buvo kalbama be kita ko apie tvarios plėtros aspektą. Mes buvom informuoti apie tai, kad aukščiausio lygio grupė surado patenkinamus sprendimus minėtose srityse, o kai dėl viešųjų pirkimų Šios rytie taip pat buvo išspręsti visi klausimai susiję su nesutarimai su Japonija šios rytie. Tad mes toliau tęsime savo posėdžius, žiūrėsime, kiek pasiekta pažango šioje srityje. Dėkoju. That... Atrodo, kad jums, kaip jūs atrodo, ar šitų visų veiksmų rezultatas gali būti palankus? Mes turime paklausti komisijos, kokia pažanga čia gali būti pasiekta, tai aš esu santūriai optimistas. Labai diplomatiškai atsakėte. Dabar šeštasis darbo atvarkės klausimas. Rytų partnerystės prekybos aspektai. Tai pranešimas, kurį dengia mūsų komitetas savo iniciatyvą. Tai yra pranešimo projektas. Miroslavas Ramsdorfas rengė šį pranešimą. Jūs žinote, kad ES derėsi dabar dėl asociacijos sutarčių su dauguma iš rytų partnerystės partnerių ir labai svarbios šiose sutartyse yra prekybos dalys. Todėl mes norėtume, kad nuosekliai būtų susitarta dėl prekybos aspektų šiuose sutartyse, todėl mes praneš, padarėme pranešimą. Miroslavas Lamsdorfas, prašau žodis jums. Aš apgailės atsiprašau už tai, kad pranešimas yra ilgesnis negu įprasta, tačiau aš tikiuosi, jūsų pritarimo, kadangi šis klausimas yra labai svarbus plėtojant mūsų prekybinius santykius su rytų partnerystės valstybėmis. Turėčiau pasakyti, kad galbūt kai kas nežino, jog rytų partnerystė apima šešias valstybės, kurios priklauso rytiniai kaiminystiai, tai yra Ukraina, Baltarusija, Moldova, Georgija, Gruzija ir Armenija ir Azerbaidžianas. Šitos valstybės yra labai skirtingos, jų ekonominė situacija taip pat labai skirtinga. Europos Sąjunga ruošiasi pasirašyti asociacijos sutartis su rytų partnerystės valstybėmis, išskyrus Baltarusiją. Vėliau aš paaiškinsiu, kokie yra skirtumai tarp atskirų valstybių sudarančią sutartis. Šie asociacijos susitarimai apims ir labai svarbius prekybos susitarimus, o pagrindinis tikslas yra sukurti labai nuoseklės ir gilias laisvos prekybos zonas, kuriuose bus atsakyta prekybos tarifų ir taip pat bus bandoma suderinti, prisiderinti prie Europos, Europos Sąjungos teisės aktų ir tai leis atsisakyti ne tarifinių kliūčių. Dabar norėčiau pakalbėti apie kiekvieną atskirą rytų partnerystės valstybę. Pirmiausia, apie Ukrainą. darybos dėl prekybos, laisvos prekybos sutarčių e, baigėsi praėjusiu metu pabaigoje. Asociacijos sutartis vis dėlto nebuvo pasirašyta dėl to, kad ES nebuvo patenkinta Ukrainoje jos vidinė politinė situacija. Aš tikiuosi, kad prekybos sutartis uh, neturėtų tapti tų politinių nesutarimų ir sunkumų įkaitę. Ir savo pranešime aš rekomenduoju laikinai taikyti tam tikras nuseklios laisvos prekybos sutarties nuostatas. Žinoma, e, taip leistų labiau pasitikėti ir skaidriau matyti situaciją Ukrainoje ir stebėti įvykius. Ukrainoje yra didžiulis ekonominis potencialas, kurį gali išnaudoti ES. Pavyzdžiui, paskutinį kartą laikydamasis Ukrainoje aš aplankiau e, e, didžiulės įmonės, įmonės, kurios Dnepropetrovskė gamina uh, E, raketas ir ten e, yra įdarbinta maždaug 6 tūkstančiai darbuotojų. Šeš... Such opportunities wait for the use from the... Taigi ES gali pasinaudoti tomis galimybėmis. Gruzija ir Moldova. formaliai įtrauktas į darybas taip pat, į CFTA darybas. Jos formaliai prasid, e, prasidės šiomis savaitėmis. Labai svarbu, kad tose valstybėse būtų vykdomas socialinės reformos, kad būtų galima uh, E, e, baigti dėrybas nevėluojant. Moldovoje problema yra ta, aš pasakyčiau, politinio pobūdžio. Teritorijos integralumas kelia problemų. E, problemos kyla dėl Rusijos darinių, dalinių, kurie išlieka Moldovos teritorijoje ir jie, žinoma, vaidina mažesnį vaidmenį negu anksčiau, tačiau ter teritorinės integralumo problema išlieka. Tas pats pasakytina ir apie Gruziją, tačiau vyriausybė kontroliuoja iš esmės visą šalies teritoriją, bet Gruzija pasiekė esminės pažangos kai kuriuose savo pramonės rytise, pavyzdžiui, energetikos sektoriuje. Gruzija gavo kreditus ir todėl pradėjo kurti mažas vandens ir e, elektros gamybos įmonės ir e, pradėjo eksportuoti energiją į kaiminės valstybės. Taigi pažanga matosi akivaizdi. Armenija. Taryba taip pat paskelbė, paskelbė dėrybas, jeigu pradžią, tik tai po to, kai mano pranešimas buvo e, pateiktas jį išversti. Čia dar yra e, būtinybė kai ką keistis, keisti atsižvelgiant į naują situaciją. Aš tikiuosi, kad komiteto kolegos man padės ir atitinkamai mm, pavyks pakoreguoti tam tikras mano pranešimo nuostatas. Aš tikiuosi e, naudingos diskusijos, kuri galės pagerinti mano pranešimą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad keičiantis nuomonėmis gruodžio mėnesį su komisija išgirdome, kad DCFTA darybos bus pradėtos ir su e, Armenija, tačiau tai atsitiks ne pakankamai greitai. Tačiau praėjus dviem mėnesiams darybos prasidėjo neinformuojant nieko komiteto. Aš tikiuosi, kad komisija solidarizuosi su mumis ir laiku bus informuotas parlamentas ir bus pasikeista nuomonėmis. Ir manome, kad mes galėsime tada įtraukti tą naujausią informaciją ir į mūsų pranešimų rengimo veiklą. Dabar Azerbaidžanas. yra visiškai kitokia valstybė, kadangi Kaukazo valstybėse BVP 70 procentų pagaminama būtent Azerbaidžiane. Čia sukaupta, didži, didži, sukauptas didžiausias šių valstybių ekonominis potencialas ir Azerbaidžianas vystosi ekonominių požiūrių labai sparčiai dėl naftos sektoriaus plėtros. Remiantis ilgalaikiais santykiais tarp naftos bendrovių ir Azerbaidžiano progresas yra labai spartus. Savo pranešime aš e, siūlau diversifikuoti Azerbaidžiano ekonominę veiklą ir taip pat siekti PPO narystės. Tai yra viena iš sąlygų siekiant sudaryti laisvos priekybos sutartį tarp ES ir Azerbaidžiano. Diversifikuoti ekonomiką galimybių Azerbaidžiane yra pakankamai daug ir manome, kad reikėtų pradėti įgyvendinti šitą uždavinį. Daugiausia problemų konstatuojama mano pranešime, kalbant apie Baltarusiją. Jūs puikiai žinote, kad Baltarusija yra didelių problemų santykiuose su ES taip pat. ES nuolat kritikuoja Baltarusijos e, politinius ir ekonominius žingsnius, politinę situaciją šioje šalyje. Aš tikiuosi, kad šios e, šalies e, santykinis izoliavimas nėra naudingas ateičiai, kadangi kitos valstybės, e, ekonominės galios valstybės galėtų daryti didesnį įtaką Baltarusijoje, tokios kaip Kinija, ir tai reiškia, kad mes patys atimtume iš savęs galimybę daryti įtaką ir dalyvauti ekonominėme šios šalies gyvenime. Reikėtų objektyviai vertinti situaciją Baltarusijoje ir pasakyti apgailestaujant, kad nors Baltarusija yra stabilus ekonominis partneris, tačiau e, situacija nėra tokia stabili kaip Ukrainoje, bet kai kurios bendrovės Baltarusijoje ir toliau dirba toje valstybėje. Taigi, e, Baltarusijos mokėjimų moralė yra pakankamai yra gera atsiskaitimų moralė ir todėl tam tikrą prasme Baltarusija išlieka stabilus ekonominis partneris. Taigi aš atkreipiu dėmesį į šios klausimus e, mano pranešime ir nenorėdamas leisis į diskusijas reikėtų pagalvoti apie tą požiūrį į šalies izoliavimą, kadangi ekonominė partnerystė gali leisti perteikti tradicinės europinės vertybės, rinkos strategijas ir taip pat galime suteikti galimybę viduriniai klasiai stabilizacinės priemonės, kurias galėtų padėti ir stabilizuoti visą pilietinę visuomenę. Taigi mes galėtume prisidėti daug daugiau prie socialinių ir politinių pokyčių šioje valstybėje, kurių mes tikimės. Gerbiami kolegos, po arabų pavasario 2011 metais rytų partnerystės valstybėms teikiamas dėmesys šiek tiek sumenko, priešingai negu pietų kaiminystės valstybėms mūsų e, politikai sutelkė dėmesį į arabų pasaulio valstybės ir šiek tiek pamiršo rytų partnerystės valstybės. Mano nuomonė, tai neteisinga ir klaidinga, nes šių valstybių valstybių stabilumas ir klestėjimas yra labai svarbus ES. Mes sukome labai gerą patirtį, kuris sako, kad partnerių interesų nepaisimas nieko gero neatneša. Mes turime stiprinti mūsų prekybos ryšius su rytų kaiminystės valstybėmis ir labai svarbu plėsti ir tinkamą politinę veiklą šiuose valstybėse. Savo pranešime aš stengiausi paminėti svarbius, svarbiausius su prekyba susijusius klausimus ir tikiuosi, kad tas pranešimo projektas galėtų būti geras pagrindas diskusijoms ir, žinoma, tikiuosi jų papildymų, pasiūlymų, naujų įdomių idėjų. Uh, actually... Dėkoju. Pranešimo projektas yra iš tiesų šiek tiek didesnis negu paprastai, bet suprantu, kokia svarbi yra ši tema, ši tema kokia didelė jos apriptis. Tiesiog pradėkime diskusijas. Ir dar gavau laišką, kurį pateiksiu ir jums. Laišką pateikė Ukrainos parlamento narys, radikaliosios partijos vadovas. Jis savo lašėjo šį temą ir pasisako be kita ko. Atsiprašau, kadangi aš pats šios informacijos nepateikiau. Iš tikrųjų, mes gavom šį laišką. Ponas Olekas Aleško parašė mums šį laišką, jis yra radikaliosios partijos lyderis parlamento narys. Jis minėjo, kad e, jam patinka toks pranešimas, kokį mes jį parengėme. Pereikime prie šešėlinių pranešimų. Pono Zalėckio nėra. Kolega Žauž Kutas, socialdemokratų partijos narys. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, leiskite pasteikinti pranešėją atlikusi puikų darbą. Pranešėjas na, parengė gana ilgą pranešimą, bet jis yra suprantamas ir puikiai subalansuotas. Kaip sakė pranešėjas, įvykiai Šiaurės Afrikoje e, padidino mūsų aptariamos temos svarbą. Turiu pasakyti, jog turime intensyvinti mūsų partnerystę su partneriais rytuose. Neturime užmiršti šio mūsų kaiminystės aspekto. Mano supratimu, svarbiausias tikslas turėtų būti skurdo išnaikinimas. Tik taip galėsime užtikrinti stabilumą rytų partnerystės šalyse. Demokratizavimo pastangos yra viena iš svarbiausių sąlygų gerinant gyvenimo sąlygas. Svarbu sukurti tvirtą pilietinę visuomenę, užtikrinti žiniasklaidos laisvę bei stiprinti pačias demokratijos institucijas. Kai dėl prekybos aspektų rytų partnerystėje galėčiau pasakyti štai ką, pritariu tam, ką minėjo pranešėjas. Tik pilietinė visuomenė gali suvaidinti svarbų vaidmenį e, siekiant ilgalaikės naudos. Ir norėčiau pasakyti, kad ES rinka čia rytų partnerystę plėtojant gali suvaidinti esminį vaidmenį. Moldovos Respublika 47 procentų savo eksporto kreipia ES. Tai reiškia, kad e, šiuo būdu galime užtikrinti tam tikrą įtaką svarbiems procesams. Į pakeitimus galbūt reikėtų įtraukti štai ką. Reikėtų suformuluoti kažkokį skyrių apie tvarę plėtrą, pasirašant laisvos prekybos susitarimus su rytų partnerystės šalimis. Tiek daug mažai norėjau pasakyti, aš tikiu, kad bendradarbiausime puikiai su pranešėju ir toliau ir galiausiai parengsime tikrai puikų pranešimą. Dėkoju. No other... Ačiū. Kas komiteto narių dar norėtų pasakyti? Žaliųjų frakcijos atstovai. Prašau, kolega. Much, Dėkoju, pane pirmininkė pasijutau, lyg būčiau nematomas, nes prašiau žodžio ir jo kurį laiką negavau. Na, aš suprantu, jūs esate šešėlinis pranešėjas, todėl galbūt ne visai ryškiai matomas. Dėkoju. Sveikinu kolegos Ransdorf iniciatyvą. Džiugu, kad atsirado uh, šitoks pranešimas, kad atsirado skyrius apie rytų parnestės šalis. Uh, E, reikėtų taip pat skyriaus apie Baltarusiją. Ir tas skyrius bus pats didžiausias iššūkis aptariant šio regiono valstybės. Manyčiau, kad e, tikrai labai svarbu paremti e, šį pranešimą. E, ir dvišalius prekybės susitarimus su tomis šalimis. Tai apima didesnį ekonominę integraciją ir reguliavimo konvergenciją. Svarbu numatyti labai aiškias priemonės apie tai, kaip mes įvertinsime padarytą šalių pažangą, kokį mato vienetą pasirinksime tai pažangai matuoti kaip mes nuspręsime, ar šalis e, dirbo pakankamai gerai ir ta pasiekta pažanga mus tenkina. Vienas iš svarbiausių dalykų šiame pranešė buvo bendri pareiškimai komisijai ir užsienio reikalų ir saugumo atstovės iniciatyva, nes būtent dėl to, buvo, dėl, dėl to tas pranešimas iš dalies buvo renktas ir ką mes matome dabar. Mes matome, kad kalbama apie veikiančią demokratiją, teisinės valstybės ir demokratijos principus, kurie turėtų būti svarbiausi ramšiai plėtojant bendradarbiavimą su, mis, su šiomis šalimis. Tai yra mūsų viena iš svarbiausių ambicijų. Antra, buvo sakoma, kad reikia numatyti glaudesnius ryšių su pilietinė visuomenė, nes tai padėtų pasiekti tų pirmą e, paminėtų tikslų. Ir manau, kad labai svarbu yra tai pabrėžti pranešime. Šis pranešimas regis nenumato jokių priemonių, kurios būtų reikalingos įvertinti šią linkmę pasiektai pažangai. Norėčiau taip pat pasakyti, kad daugelis iš mūsų šalių rytų partnerių turi tokias ekonominės struktūras, kurias reikia stipriai pertvarkyti arba net sukurti nuo pačios pradžios, kad to šalis galėtų labiau priartėti prie ES rinkos. Tokia šių šalių integracija irgi yra labai ambicingas tikslas. Tai kainuos daug pastangų, tam reikės tam tikrų resursų, kad ta plėtra galėtų vykti tą linkmę, kokią mes, apie kokią mes kalbame. Visą tai yra gerai. Tad lauksiu galimybės prisidėti prie šio pranešimo plėtojimo. Ir tiek ir norėjau šiandien pasakyti. Ačiū. Uh, <clears throat> Pirmininkas, dėkoju. Girdėdamas jūs, e, tiesiog prisiminiau, kad čia yra kalbama apie rytų partnerystės prekybos aspektus. Svarbu to nepamiršti. Pone Idzikovska dabar turės kalbėjų pasakyti. Prašau. Good morning. Thank ah, you. Uh, yes. Thank, Thank you, Chair. Labas rytas. Ačiū pirmininkė. Komisija sveikina šitą pranešimą dėl rytų partnerystės prekybos aspektų Tai labai nuoseklus, išsamus pranešimas ir atspindi tuos svarbiausius iššūkius, kurie kyla rytų partnerystės valstybės priems prekybos rytyje. Prekyba yra vienas iš svarbiausių rytų partnerystės aspektų. Ji padeda pasiekti svarbiausių tikslų, tai politinės asociacijos ir ekonominės integracijos tikslų pasirašant tokias laisvos prekybos sutartis, mes galėsime rytų kaiminystės valstybėms, užtikrinsime galimybę patekti į ES rinkas ir tai reikš, kad jos galės pagerinti savo eksportą ir stiprinti augimą, o mes savo ruoštų reikalaujame reformų, kurios yra būtinos tose valstybėse, jeigu jos nori turėti naudos iš daromų prekybos nuolaidų. E, tas klausimas yra labai svarbus bendrame rytų partnerystės kontekste. 2011 metais buvo pasiekta esminės pažangos, sprendžiant šiuos klausimus laisvos priekybos sutartis su Ukraina jau buvo pasiraš... užbaigt... dėrybos užbaigtos, dabar mes tik tai deriname tekstą, kalbant apie asociacijos sutartis ir prekybos, laisvos prekybos sutartis. Reikėtų pasakyti, kad yra tam tikrų abejonių, kadangi reikia įvykdyti tinkamas sąlygas, kad Ukraina galėtų uh, E, pasinaudoti laisvos priekybos sutarties privalumais. Labai svarbu kalbėti apie tas vertybės, kurios svarbios ES ir kad jos būtų įtrauktos ir taip pat į tų valstybių priekybos politiką. Teisingai buvo pasakyta, kad šios valstybės pasiekė esminės pažangos, siekdamos įgyvendinti pagrindinės rekomendacijas, norint pradėti dėrybas dėl laisvos prekybos susitarimų rekomendacijos pateiktos valstybėms buvo pagal komisijos e, e, pranešimą, ataskaitą, kurioje buvo rekomenduota pradėti dėrybas. 2012 metams numatėme taip pat intensyves dėrybas, keturis dėrybų raundus ir komisaras De Gucht dabar lankosi dviejose valstybėse, kuriuose prasidėjo dėrybos pirmas darybų raundas turėtų prasidėti kovo pabaigoje. Kalbant apie Armeniją, reikėtų pasakyti, kad ji atsilieka už, e, nuo Moldovos ir Gruzijos. Mes su Armenija intensyviai bendradarbiavome 2011 metais iki metų pabaigos vyriausybė priėmė labai ambicingą veiksmų planą, kad 11 metų pabaigoje būtų pasirengusi darybų pradžiai ir sugebėjo pasiekti to numatytos, numatytos pažangos. Vasario 7 dieną e, komisija parengė e, e, ataskaitą ir siūlo pradėti darybą su Armenija taip pat. Dabar vyksta techninio pasirengimo e, darbai ir šiais metais bus pradėtas renktis darybų tvarkaraštis. Dėl kitų valstybių vertybės ir narystė Tarptautinė prekybos organizacijoje labai svarbus aspektai Azerbaidžianui ir Baltarusijai. Azerbaidžianas dar nėra pasaulinės prekybos organizacijos narė, tačiau mes vis dėlto galvojame, kad galima dėrėtis dėl asociacijos sutarties. Tas pats pasakytina ir apie Baltarusiją, narystę PPO, bet ateities preferenciniai susitarimai turėtų įeiti į asociacijos sutarčių e, nuostatas, o asociacijos sutartys susi, e, apima bendras vertybės jų įgyvendinimą, o to pasigendama Baltarusijoje. Tom dviem valstybėms labai svarbu štai kas. Mes atidžiai sekame įvykius šiuose valstybėse ir tai darysime dėrybų proceso metu, o komitetas bus laiku ir išsamei informuojamas apie dėrybose padarytą pažangą. Dėkojame Jums už labai aišku pasisakymą. Mes turime nedaug. Dabar pasiteiksiu žodį paskutiniam pranešėjui. Šiandien pranešėjui. Um. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū kolegoms už pranešimus, ačiū komisijos atstoviai, už jos pastabas. Kai dėl pilietinės visuomenės aspekto, kurį minėjo kolegos Taylor ir Kutaš. Manau, kad tai yra vienas iš svarbiausių strategijos elementų. Būtina stiprinti pilietinę visuomenę, priartinant rytų partnerystės šalis prie Europos Sąjungos. Manau, kad kai kurie metodai gali būti labai pigus pilietinės visuomenės plėtrai skatinti. Yra būtina padėti valstybėms partneriams užtikrinti, kad geriau funkcionuotų jų administracija. ES standartai gali būti puikiai įdėkti ten. Programos gali būti dėgiamos ir kaimininėse valstybėse padedant Europos Sąjungai. Manau, kad administracijos aspektai gali būti pagerinti žym, labai greitai ir efektyviai. Žymių investicijų tam nereikia. E, galima paskatinti ir verslininkus. Taikyti pažangesnius apskaitos metodus. Kai kuriuose šalyse, rytų partnerystės šalyse, tie standartai yra gerokai atsilikę ir pasitelkus ekspertus į pagalbą jos galima netrukus pagerinti. Manau, kad čia reikėtų paminėti, galėtume paminėti dar vieną sektorių, tačiau svarbiausia yra skatinti demokratiją ir pilietinės visuomenės plėtrą. Ir mes, kaip jau sakiau, svarbiausia dėmesį čia skiriame prekybos aspektams. Taip pat buvo minėta žmogaus teisų aspektas. Aš manau, kad tai yra ta tema, kuri užima daug laiko. Manau, kad teisės viršenybė yra svarbiausias dalykas. Tai yra tas principas, kuris paprastai minimas prieš e, pilietinės visuomenės kūrimą, nes be jo neįmanoma sukurti pilietinės visuomenės. Dėkoju uždėmesi, tikiuosi, kad padėsite kolegos pataisyti šį pranešimą, pateikdami savo pakeitimus. Armenijoje žinome, kad vyksta E, dideli pasikeitimai vyksta pranešimo vertimas. Dėkoju. Kovo 21 diena, vidurdienis yra tas laikas, iki kada galima pateikti pakeitimus. O dabar septintasis darbo tvarkės klausimas - tausiai išteklius naudojanti Europą. Savo iniciatyvą Envi komitetas parengė šį pranešimą. Gavome kolegos Salvatore Jakolino parengtą pranešimą ir prašau jam žodis iš karto. Grazie, prezidente. Dėkoju. Kalbėsiu labai trumpai. Šią temą jau esame nagrinėję. Jau buvo ketinama pateikti nuomonę, tai yra labai svarbi tema. Nes mes kalbame apie tausiai išteklius naudojančią Europą. Tai yra labai svarbu, kai mes kalbame apie protingą augimą ir kai kalbame apie vadinamasias žaliasias ar ekologiškas technologijas. Mes turime galvoti ne tik apie smulkų ir vidutinį verslą, bet turime galvoti apskritai apie priekybos situacijos pagerinimą. Į šią temą reikia atsižvelgti sudarant priekybos susitarimus, kadangi jinai yra svarbi, kai mes kalbame apie paslaugų teikimą. Ir neišleiskime šios temos iš akių. Taip pat Dohos raundo kontekste ši tema labai svarbi nes svarbu mažinti bet kokias kliūtis šioje srityje. Tvarumas. Yra tas kelias, kurį reikia rinktis, kuriuo reikia eiti ir kuriuo eidami mes galime pagerinti pasaulio prekybos politiką. Turiu galvoje geresnius, geresnės gamybos priemonės, turiu galvoje aukšto lygio užtikrinimą paslaugų teikimo srityje ir vartotojų apsaugos srityje. Nes labai svarbu žengti kojo kojon su naujausiomis tendencijomis. Kai mes kalbame apie muitų preferencijas, turime atsižvelgti į aplinkosaugos aspektus. Manau, kad tai sukurtų papildomos vertės. Taip pat, kai mes kalbame apie bendradarbiavimo susitarimus su besivystančiomis šalimis. Ir žinoma, kai turime galvoje strategiją 2020 metams. Esu pasirengęs patobulinti savo pranešimą, įsiklausyti jūsų pasiūlymus, jeigu to pageidautų kolegos. Na ir tuo baigsiu savo įženginį žodį. Laukiu kolegų ir komisijos atstovų pasisakymų. Pradėsime nuo šešėlinių pranešėjų. Mulțumesc, uh, mulțumesc, as possible, if you can... Yes, very short. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-l felicit pe domnul Iacolino. Pe... Aš norėčiau pasveikinti kolegą už puikų pranešimo projektą. Aš norėčiau, kad geros aplinkosauginės ir kitos paslaugos galėtų užtikrinti tvarų augimą, o tvari priekyba galėtų padėti įgyvendinti ES politikas ir todėl aš pritariu jūsų visiems ambicingiams pasiūlymams, kaip pagerinti tuos susitarimus, kurie jau yra pasirašyti. Labai svarbu, kad ištekliai būtų naudojami tausiai ir kad būtų atsižvelgiama į pasaulinės priekybos organizacijos aplinkosauginius standartus. Dabar nepakanka nuoseklumo, galvojant apie įsipareigojimus PPO ir e, įsipareigojimus pagal Kyoto protokolą. Dėl tos priežasties aš norėčiau pateikti savo mintis. E, jūsų pranešimu ir žinoma esu pasirengęs bendradarbiauti su jumis ir komitetu. Um, yes, Aš taip pat kalbėsiu trumpai, norėsiu pasidžiaugti šią nuomonę. Ji e, tiesiog apriepia labai daug svarbių dalykų. Jūs pirmojo dalyje kalbėjote, kad gali būti tvari plėtra Uh, can be, galbūt reikėtų sakyti, must be sustainable. Mes taip pat turime pagalvoti, ar nereikėtų traukti nuostatų dėl maisto saugos, kadangi prekyba e, gamtos ištekliais tai nėra tik tai E, pagrindinėmis e, išteklių e, prekėmis, bet maistas taip pat yra labai svarbus ir taps dar svarbesnis ateityje. Todėl pritarsiu kolegoms, kad prekyba turi būti tvari ir ji turi padėti spartinti prekyba apskritai, bet kita vertus prekyba neturėtų užkirsti kelią pačioms valstybėms plėtoti savo prekybą gamtos ištekliais. Aš pasigendu naujųjų žaliųjų technologijų paminėjimo, kadangi čia reikėtų pagalvoti apie lengvatinius muitų tarifus arba režimus ir galbūt šioje srityje reikėtų pagalvoti apie naujas prekybos sutartis. Mes turėtume stebėti, ar nėra kokių nors barjerų naujosioms technologijoms iš sparčiai besivystančiųjų valstybių. Uh, Junktinės Amerikos valstijos yra numatė tam tikras nuostatas šioje srityje ir aš manyčiau, kad jas reikėtų įtraukti ir taip pat ir mūsų sutartis dėl prekybos. You, want... Helmut Schultz, dėkoju. Aš taip pat labai trumpai norėjau paminėti e, tą pasavą, kurią iškėlė Catherine Bird. Ji minėjo tai, kad tvari prekyba turi būti sąžininga. Apie tai yra pranešime kalbama, tad džiaugiuosi, kad pranešėjas šį aspektą įtraukė. Aš manau, kad pranešimas bus nukreiptas teisinga linkme. Tačiau problemų tebelieka ir dažnai jos lypi paprastose detalėse. Jeigu, pavyzdžiui, paminėtume aplinkosaugos aspektus, jeigu pažiūrėtume į socialinės realijas, tai pamatytume, kad paslaugas ir prekes galima kurti plėtojant žalę ekonomiką. Vokietijoje, pavyzdžiui, matome, kad vyksta konkurencija didžiulė pasaulinėje rinkoje, tai turi pasiekmių visiems. Tad turime pasižiūrėti, kiek ES gali prisidėti prie sąžiningos prekybos plėtojimo. Trečiojoje dalyje turime paminėti plus 20 darybų pildomą raundą, darybas Nairobija. Derasi ministrai, kurie rengia e, susitikimą. E, ir manyčiau, turime žvelgti labiau į ateitį, o ne tik žvelgti į išvadas, kurios vienu ar kitu metu padaromos. Aš manyčiau, kad penktojoje dalyje kur kalbam apie stebėseną, reikėtų pasakyti, kad ta stebė, su stebėsena susijusi informacija turėtų būti bet kokio sustarimo dalis. Ten turėtų būti minimi aplinkosaugos aspektai ir jų laikymasis. Turime suprasti, kad aplinkosaugos klausimai ir socialiniai klausimai turi būti tarpusavyje glaudžiai susijęti, nes gamintojai ir vartotojai geriausiai susiduria su socialinė realybė, su konkrečiomis sąlygomis. Ir į tai būtina atsižvelgti siekiant tvarumo tikslo. Bendra socialinė atsakomybė turi būti minama, minima šiame pranešime. Ir galiausiai džiaugsiuosi galėdamas tęsti tolesnį bendradarbiavimą šią temą su pranešėju. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Žalių frakcijos atstovas, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, e, žaliųjų frakcijos kitas atstovas yra šešėlis pranešėjai šio klausimu, bet e, aš irgi norėčiau pareikšti savo nuomonę. Taigi, nuomonės projektas dėl globalios rinkos atvėrimo yra svarbus pranešimas. Be abejo, pranešė supranta, kad rinkos atvėrimas pirmiausia palies ES eksportą. Tačiau pranešime trūksta pusiausviros. Reikia kalbėti apie importą taip pat. Ir svarbu, kad Europ, sąjunga efektyviai naudotų, tausiai naudotų savo išteklius, kad e, kurtų tinkamą pramonės politiką. Kiti kalbėtojai kalbėjo apie tvarumo aspektą. Tai reiškia, kad mums reikia atsijėti ekonomikos augimą nuo padidintų išteklių naudojimo. Svarbu, kad būtų uh, tinkamai tvarkomos atliekos, kad jos būtų perdirbamos tinkamai, kad gerėtų e, gaminių kokybė, kad jos būtų galima ilgiau naudoti. Aš taip pat džiaugsiuosi galėdamas bendradarbiauti su pranešėju ir šio pobūdžio idėjos siekti, kad būtų įtrauktos į pranešimą. E, manyčiau, kad yra Iš tiesų svarbu kalbėti apie bendrą muitų sistemos pertvarkymą ir kurti tvarius prekybos santykius su trečiosiomis šalimis. Taip pat svarbu paraginti komisiją imtis priemonių, kad būtų užtikrinamas aplinkosaugos standartų laikymasis trečiosiuose šalise taip pat. Prekyb... Mes esame tarptautinis prekybos komitetas. Ir suprantu, kad visko apimti mes negalime. Mes negalime sakyti, kad mes e, e, galime plėtoti prekybos sistemą, neprisimdami jokios atsakomybės. Privalome ją prisimti. Dėkoju. Ačiū. Eh, eh, Dėkoju, pirmininkė. Ten norėjau paklausti. Labai šilta šioje salėje, juk mes norime gyventi tvariai, taip pat ir uh, šiame pastate, gal galima būtų sumažinti šildymą šioje salėje. Tikrai labai šilta. Na, norėčiau kreiptis į tarnybas, kad ši problema per didelį šilumos arė problema būtų išspręsta. Labai trumpai žodis komisijos atstovui, ponas Bosman, prašau. Uh, thank you. Thank you, Mr. Ačiū pirmininkė. Ačiū pranešėjui už padėktą informaciją. Mes tikrai džiaugiamės šitą e, preliminę nuomonę. Diskusijos buvo labai įdomios, dėkuoju už jas. Jau buvo minėta, kad gyventojų didėjimas taip pat ir daro spaudimą galvojant apie išteklių naudojimą ir siekiant, kad tas išteklių naudojimas taptų uh, tvarus. Ir į tai mes atsižvelgėme pasirašydamas įvairiausias prekybos e, sutartys. Jūs kalbėjote apie tai, kad dvišaliuose sustarimuose ir daugiašaliuose sustarimuose reikėtų įtraukti tinkamas nuostatas dėl išteklių naudojimo ir, žinoma, e, tvarus išteklių naudojimas tampa prekybos atitinkama niša, tačiau tai svarbu visai visuomeniai ir visoms prekybos sritims. Iš tikro, e, Rio plus 20 kontekste komisija atkreips dėmesį žios klausimus ir, žinoma, daugiau aš norėčiau kalbėti, apsiriboju savo pasisakymu. Kas dar norėtų kalbėti? Salvatorija Kolino. Taip, pirmininkė. Aš labai didžiai klausiausi visų pasisakymų. Man jie pasirodė labai naudingi. Kaip minėjau, tai yra tema apimanti platų klausimų kompleksą, tad mums reikia ieškoti nuoseklaus požiūrio į ją. Komisija prie to prisideda. Kovo 8 dieną reikėtų pateikti vėliausiai pakeitimus. Balsuosime kovo 27 dieną. Dėkoju už šią nuomonę. Balsuojame abavos kovo 8. Dabar kolega Paskal Ami Lamy atvyko į mūsų posėdį. Sveikinu Jūs. Na, e, nes nevyko Ženevoje konferencija. Tiesiog nenorėčiau pernelyg ankstyvų reakcijų provokuoti. Manau, kad matėme, kas ir kaip vyko Ženevoje. Dohos raundo dėrybos buvo atidėtos ir daugeliui kyla klausimų dėl to, kaip išeiti iš šio aklygatvio ir ar PPO tikrai galiausiai yra ta organizacija, kuri nieko nebegali nuveikti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man didelis malonumas vėl grįžti į Europos parlamentą. Leiskite tarti žanginį žodį, o paskui atsakysiu jūsų klausimus. Na, norėčiau pasakyti, kad pasaulyje vyksta didžiuliai pasikeitimai pastaruoju metu. Įvyko didžiuliai pasikeitimai, atsirado naujų e, valstybių, besisančių valstybių, kurios tapo aktyviomis prekybos partnerėmis, aktyviomis partnerėmis pasaulio ekonomikoje, jos taip pat e, teikia vystomąją pagalbą. Matome, kad pastarai dešimtmetį keitėsi šiek tiek ir vystimosi modeliai pasaulio ekonomikos augimas lėtėja. Šalis ieško alternatyvių ekonomikos augimo šaltinių, kad jie būtų labiau tvarūs, kad būtų jų dėka galima sukurti daugiau darbo vietų. Mes taip pat matome, kad tai, kad tai turi įtakos pasaulio prekybai, Bandom, bandoma labiau reguliuoti pasaulio ekonomikos vystimasi, ypač finansų sektorių, nes jis buvo la, nepakankamai reguliuojamas, todėl 2008-aisiais ir kilo didžiulė krizė. Visi šie pasikeitimai turi įtakos pasaulio priekybos sistemai. Naujai iškylančios valstybės aktyviau dalyvauja PPO sistemoje. Jeigu pasižiūrėtumėte tai, ką jūs vadinate PPO teisėkūros veikla, tai pamatytumėte, kad pasikeitimų esama ir čia. Galima pastebėti, vykstant daugos darybų raundui, kokie iššūkiai iškyla pamatytumėte, kad bandoma rasti naują pusiausvyrą tarp teisių ir pareigų, tarp besivystančių šalių ir senųjų valstybių narių. Bandoma, kad tie rasi sprendimai būtų sąžiningi. Šiek tiek plačiau pakomentuosiu e, tas naujas siūlomas alternatyvas alternatyvas. Ir kad pabandysime paaiškinti, kodėl nepavyko pasiekti galbūt tiek pažangos, kiek buvo siekta. Tuo pat matu matome, kad PPO skurdžiausios narės naudojasi plėtros instrumentais, buvo pateikti prekybos, pateiktus prekybos priemonės vystimui plėtoti, augimo ekonomikos plėtoti. Turėtume užtikrinti, kad krizė nesumažins mūsų įsipareigojimų skurdžiausiųjų valstybių atžvilgių, kad jos galėtų kurti savo prekybos pajėgumus. Europos Sąjunga e, ir jos valstybės narės teikė šios reikšmingą pagalbą ir laikėsi savo įsipareigojimų. Europos komisijos komunikate apie tai buvo kalbama. Ten kalbama apie prekybą, augimą ir vystimasi. Matome, kad augimas vyksta tikrai įdomia kryptimi. Prekybos įvairius e, aspektai taip pat keičiasi. Kodėl? Todėl, kad prekyba yra vis labiau susijusi su bendrų vertybių grandinę, mes kalbame apie papildomą, apie pridėtinę vertę, apie eksportuojamus produktus, apie galimybę kurti papildomas darbo vietas. Bendros vertybės ragina mus peržiūrėti prekybos priemonės, ieškoti jų naujų Mes dabar matuojame, kokie yra prekybos rautai, importas, eksportas, kiek prekių išvežama, kiek įvežama. Tai mums nedaug ką pasako apie tai, kiek prekyba prisideda prie bendro augimo, prie darbo vietų kūrimo ar prie skurdo mažinimo. Tai mums suteikia nepakankamai, tiksliau labai nepilną paveikslą apie tai, kokie kiek pusiausvyros trūksta dvišaliuose prekybos sustarimuose. 21 amžiaus prekybos pasiekimų nebegalima matuoti 19 amžiaus priemonėmis. Mums reikia pradėti kitaip vertinti prekybą, o būtent kreipti dėmesį jos atnešamą pridėtinę e, vertę. Būtent dėl to mes pradėjome iniciatyvą Made in the World, pagaminta pasaulyje. Kartu su EBPO paskelbėme šią iniciatyvą, prie jos prisidėjo Eurostatas, tarptautinė prekybos organizacija, e, japonų jetro ir kitos organizacijos. Tai mums padeda geriau e, priimti sprendimus, palaikyti ryšius su politikos sprendimų prieimėjais, su e, rinkos subjektais, tai taip pat padeda geriau išver, įvertinti prekybos įtaką augimui ir vystimuisi. Mes turime skirtingai šiandien įvertinti ir protekcionizmo aspektą. Kai kas sako, kad protekcionizmas yra kartais reikalinga priemonė, bet kai peržvelgėme į bendrų vertybių grandinę, be, ver, be, pažvelgėme į bendrų vertybių grandinę, matome, kad pernelyg dideli importo mokesčiai e, padidina E, prekių kainas ir kartais sukelia problemų daugiau mums patiems. Taigi tos priemonės, kurios kurį laiką gali būti ir naujos, šiandien mums rodo, kad protekcionizmas šiandien nebeapsaugo mūsų. Tad matome tuo pat metu, kad atsiranda vis daugiau ir dvišalių prekybos, regioninių susitarimų. Tokie susitarimai visada egzistavo kartu su bendrais regioniniais susitarimais. Mokesčiai yra vienas iš svarbiausių aspektų šių susitarimų. Tačiau negalėtume teikti, kad tai yra svarbiausia. Mes pasirašyd, kuo bus pasirašoma daugiau tų prekybos sutarimų, tuo ma, labiau mažės mokesčiai ir tai yra puiku. Tačiau tai jau yra reguliavimo dalykai, kuriuos turėtume ap, aptarti. Regioniai ir dvišaliai susitarimai dabar teikia savo požiūrį į reguliavimą ir tai sukelia tam tikrą riziką dėl to, kad atsiras skirtumas to reguliavimo lyginant su tuo reguliavimu, kuris siūlo PPO gali atsitikti taip, kad e, atsirandant naujoms prekybos grandinėms, rizika, kad mokesčiai išauks, ta rizika gali padidėti vietoj to, kad jie sumažėtų. Taigi būtina išvengti susiskaldimo, fragmentacijos, kad nebūtų susilpninta ta sistema, kurią sunkiai kūrėme nuo 47 metų, nes tai būtų iš tikrųjų nenaudinga jokiai valstybei nariai, ar dideliai, ar mažai, ar naujai, ar senai. Tai būtų tikrai labai bloga naujiena visiems. Esant tokioms aplinkybėms, PPO valstybės narės, mano supratimu, turi pasižiūrėti, kokios iš tikrųjų kliūtis kyla prekybai. Turime pasižiūrėti į tai, kaip panaikinti uh, muitų barjerus ir kitas kliūtis. Turime pasižiūrėti, ar verta tuos atskirus klausimus spręsti ir reguliuoti atskirai. Svarbu išsiaiškinti, kokių standartų laikytis, tarptautinių standartų ar kokių nors kitų. Būtent dėl to aš sukviečiau darbo grupę, kuri apima įvairius interesuotus subjektus, kurie, kuri galės įvertinti, kokie, kokios liūtis prekybai iškyla šiandien, kokios jos gali iškilti rytoj. Dabar Pone Pirinkė, grįžtant prie jūsų klausimų. Jūs minėjote, kad gruodį įvykęs susitikimas parodė, kad kalbant apie bendrą Dohos darbo tarkė neįvyko laukiamų pokyčių. Tačiau vis dėlto 12 metai neturėtų būti tuščiai išvaistyti metai PPO. Mes remiamės ir toliau daugos darbo tvarkė. Ji turėtų būti parengta šiemet. Ten turėtų būti numatyti labai aiškus tikslai ir pasiektina nauda. Ten turėtų būti be kita ko kalbama apie prekybos palengvinimą. Jūs žinote, kad vienas iš svarbiausių Dohos programos aspektų buvo tas susitarimas, kad valstybės narės peržiūrės tuos aspektus, kuriuos būtina iš naujo subalansuoti. Dabar turime su darybininkė Ženevai būtent prie jų ir susitelkti. Mes taip pat manome, kad Dohos darbo tvarkė turi tęstis ir toliau. Sulaukime tokių kandidatūrų suimui PPO kaip Laosas, Kazakstanas, Serbija. Ir netrukus tos valstybės galėtų tapti narėmis PPO. Mes taip pat atliekame stebėsenos veiklą, e, stebime, kaip vystosi situacija krizės metu. Ir visi žinome, kad stebėsenos ir priežiūros sistema turi būti sustiprinta, net jeigu jinai ir, ir iki šiol buvo pakankamai efektyvi. Mes taip pat neseniai sudarėme sustarimą dėl viešųjų pirkimo stebėsenos. Taip pat svarbu kalbėti apie dėrybas, kurios padėtų nuspręsti, kokiamis sąlygomis Kinija, pirmoji iš naujai iškylančių valstybių, galėtų prisijungti prie sustarimų dėl viešųjų pirkimų. Laikai nelengvi, tas tiesa, krizė e, stebė krečia mus visus ir mūsų valstybės narės neįpač noriai E, dalyvauja naujose siūlomose priemonėse. Ir panašiai kaip jungtinių tautų organizacijos narės neipatingai siekia sudaryti naujus susitarimus dėl e, šiltame efekto sukeliančių dujų išmetimo į atmosferą. Nes iš tikrųjų iššūkiai dideli ir priemonės priimti reikia ambicingas. Tiek būtų mano įvadinio žodžio, ponė pirmininkė. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad turime labai rimtai pagalvoti prieš susilpnindami tą sistemą, kurią taip sunkiai kūrėme. Kūrėme sunkiai, bet efektyviai metų metus. Mes norime, kad pasaulio prekybos sistema sėkmingai veiktų, valstybės narės turi būti pasirengusios savo indėlį į tai įnešti. Ir aš manau, kad verta tai daryti. Ir verta plėtoti daugia šališkumo aspektą, nes tai yra efektyviausias sprendimas ir sažiningiausias kelias plėtoti pasaulinę priekybą. Dėkoju. Dėkoju kolegai. Nestebina, kad yra daug pageidaujančiųjų kalbėti. Aš norėčiau, kad jūs kalbėtumėte ne per ilgai. Jeigu ne, tada aš jūs pusių privestas stabdyti Daniel Kasparį EPP. Gerbiamas ponė Lamy, malonu, kad atvykote pas mus, bet blogas ženklas yra tas, kad jūs šiandieną turite tiek daug laiko, kad atvykstate pas mus. Man labiau patiktų, jeigu darbo turėtumėte daugiau ir mažiau laiko. Bet manau, kad visos temos, apie kurias kalbėjote, um, man rūpi du dalykai. Pirmas išorės prekybos politikoje tikomasi, kad mes atsižvelgsime į kitas politikos sritis ir skatinsime jų tikslus, kaip antai pagarba žmogaus teismėms, aplinkosauginiai standartai ir kiti svarbus standartai. Man atrodo, kad PPO mes tikrai neužverstumėm per daug darbo. Tad norėčiau sužinoti, kaip vyksta bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis šiose, šioje srityje. Turiu galvoje nevyriausybinės organizacijas, žmogaus teisų gynimo organizacijas. Ar jūs galbūt matote dabartinėme štilio etape dėl daugia šalio susitarimo kažkokių tai galimybių, kad PPO 2012 metus galėtų panaudoti skatindama kitų temų klausimų e, diskutavimą su kitomis e, organizacijomis e, ir galbūt, pavyzdžiui, tuos gerus organiz... procedūras, kaip antai ginčių ir taikinimo procedūras, galbūt jas galima būtų perkelti ir į kitas organizacijas, kad nuimtumėm spaudimo nuo PPO. Kitas klausimas, kuris mane domina, yra protekcionizmo klausimas. Jūs e, užsiminėte ir nerimauju dėl to, kad vis daugiau PPO narių imasi priemonių, kurios iš viso neturi nieko bendro su PPO. Prisiminkime Argentiną, Braziliją. Aš suprantu priežastis, dėl kurių jos imasi konkrečių priemonių, bet jos yra pavojingos. Kinija šią savaitę paskelbė, kad visas vyriausybės aparatas važinės tik tai Kinijos automobiliais. Tad tam tikrą prasme čia iškyla viešųjų pirkimų klausimas. Ar jūs matote PPO, kad jinai dar vis užima stiprias pozicijas po Dohos žlugimo ir kaip jūs galėtumėte paskatinti PPO narės laikytis e, nustatytų taisyklių. Ar 2012 metai negalėtų būti naujų iniciatyvų metai? iniciatyvų, mm, kad būtų aišku, kokios valstybės nesilaiko PPO taisyklių ir kaip reikėtų jas paskatinti tą daryti. PPO man yra ta organizacija, kuri toliau vystosi, kuri toliau e, daro pažangą ir man labai rūpi, kad nebūtų susilpninta ta PPO. Mums reikia jos stiprios, mums reikia uh, įpareigojančių taisyklių, kurių laikytųsi valstybės ir e, tikrai tas vakumas e, dabar silpnina PPO po Dohos raundo žlugimo. Tad labai būčiau dėkingas, jeigu 12 metai būtų panaudoti iniciatyvoms kitose srityse. Dėkoju. Dešimt kolegų prašo žodžių, todėl prašau kalbėti trumpai. Bent langą socialdemokratų frakcija. Ačiū pirmininkė. Generalinio direktoriau, norėčiau paminėti dvi temas. Pirmoji. Jūs kalbėjote apie globalų reguliavimą, tiesiog išsakėte gražiausius žodžius apie tai. Tačiau jeigu kalbėtume apie tekstilės rytį arba kitas rytis Vokietijoje, tai pasakyčiau, kad ekonominiai globalios problemos pasikeitus globalioms vertybėmis turėtų būti e, pasaulio mastu reguliuojamos. Tačiau vis dėlto reikėtų ieškoti alternatyvų. Gal tai būtų dvi šalės sutartys, kurios leistų tos pramonės šakoms tiesiog patekti į dėmesio centrą. Manyčiau, kad reikėtų galvoti būtent šią kryptimį. Kaip jūs norite užtikrinti globalaus reguliavimo papildomą dinamiką? Ką mes galime padaryti ir ką jūs galėtumėte nuveikti? Jūs įsteigėte pamastymų grupę ir galbūt galime pasakyti, ką jų nuveikė per pastaruosius tris mėnesius. Ir antroji tema susijusi su Kaspari paminėtų klausimų, tai yra protekcionizmas, Tai yra pagrindinis iššūkis įvairiose srityse. Man atrodo, kad reikėtų peržiūrėti procedūras, tačiau tas procedūras, kurios yra sudėtingos ir labai nepaslangios. Galbūt PPO galėtų pagalvoti apie procedūrų optimizavimą ir, žinoma, kad protekcionizmui būtų bet koks kelias užkistas PPO kontekste. Thank you. Next, Catherine Bierde from the ALDE group. Thank you, Mr. President. Ačiū, Catherine Bierde, ALDE frakcija. Ačiū, ponė Pirinkė, ačiū, ponė Lemy, kad atvykote pas mus, paskirėte tam laiko. Man iš tiesų buvo įdomu išgirsti jūs sakantį, kad jūs norite pereiti nuo XIX amžiaus priemonių iki prie XXI amžiaus priemonių taikymo ir jūs siekiate, kad tos priemonės atitiktų dabarties iššūkius. Mes komitete e, taip pat kalbėjome apie bendrasias muitų sistemas, bendruosius muitų mokesčius ir panašiai. Kaip būtų su žmogiškųjų resursų vystimosi rodikliais, su BVP rodiklių panaudojimu vertinant šalių pažangą? Mes gavome iš komisijos pranešimą ir ten yra pasakyta, kad e, žmogiškų resursų rodiklių naudojimas yra labai svarbus aspektas ir man atrodo, kad tai neapima bendrosios muitų sistemos rodiklių naudojimo. O nes PPO naudojimuosi būtent pastaruoju rodikliu. PPO kaltinama tuo, kad, nesin, kad netaikomas žmogiškųjų resursų plėtojimo rodiklis. Aš norėčiau išgirsti, ką Jūs manote apie kito pobūdžio informacijos panaudojimą. Komitete mums tikrai rūpi, kad prekyba būtų plėtojama tvariai, sąžiningai. Tačiau iš tikrųjų, man atrodo, kad žmogiškųjų resursų plėtojimo rodiklis yra labai svarbus. Neturėtume savęs neapgaudinėti, jo atsisakydami ačiū. Dėkoju, kolega Lamsdorf šaliai. Ačiū, ponė pirmininkė. Labą dieną, ponė Lamy, ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. Man Labai patiko ta nuoroda Made in World. Manau, kad vykstant prezidento rinkimų kampanijai Prancūzijoje ši nuoroda bus labai sėkminga. Jūs be kita ko kalbėjote apie daugiašališkumo krizę. Jūs minėjote apie, ir apie tai, kad regioninės grupės dėja nesugeba prekybos įvertinti taip, kokia jinai šiandien yra. Aš norėčiau grįžti prie šios problematikos. Koks galėtų čia būti ES požiūris? Aišku, galima sakyti, kad daugia šališkumas yra geriausias dalykas, bet matome, kad jis neveikia, tad kokio požiūrio turėtų laikytis ES. Norėčiau paprašyti kritiškai įvertinti e, jūsų pareigose e, dirbusių žmonių nuveiktus darbus. Ir šiandien aš manau, kad nesiseka apsispręsti dėl to, kokią vietą Europos Sąjunga turėtų užimti pasaulio prekyboje. Jūs buvote Europos Sąjungos komisijos narys, jūs siekiate prekybos liberalizavimo, tokia tendencija buvo labai stipri. Tačiau Europos institucijose taip pat buvo kalbama apie tam tikrų preferencijų, kolektyvinių preferencijų sistemą, buvo kalbama apie prekybos kokybę, koks turėtų būti to mastas. Na, o šiandien turime ES darbo tvarkę, kur daugiausia kalbam apie lai, laisvus prekybos susitarimus ir kur nėra įtrauktos diskusijos susijusios su atskiromis valstybėmis narėmis. Aš nenorėčiau minėti to, ką minėjo kolega Langė. Pavyzdžiui, dėl viešųjų pirkimų atskiruose valstybėse narėse yra reiškiamos tam tikros nuomonės. Ar viešieji pirkimai, kai nebetaikomi e, muitų mokesčiai kaip priemonė prekybą reguliuoti, ar viešieji pirkimai nėra pramonės politikos priemonė. Galbūt galima. Ar, ar tas vietos elemento įtraukimas į viešosius pirkimus negalėtų būti papildoma priemonė, kai kalbam apie jungtinių valstijų ar Kanados įmimas, numatomas priemonės. Tai galėtų būti vietinės priemonės siekiant atkurti pramonę atskirose teritorijose. Tai nebūtų priemonė nukreipta prieš kitas valstybės partneris, bet kuri padėtų kurti darbo vietas konkrečiose vietose. Ir paskutinis dalykas. Jūs kalbėjote, kad daugio šališkumas yra labai svarbus dalykas. Be abejo, aš manau, kad čia ES nuolatos tengiasi tiek aplinkos saugos, tiek užimtumo klausimais ieškoti tokių sprendimų, kurie būtų. Bet jeigu daugia šališkumas neveikia, kaip Jūs manote, galėtų elgtis ES? Jeigu, galbūt jeigu kitos valstybės partnerės nededa jokių paslangų, galbūt į savo prekybos taisyklės ES galėtų atsisakyti to daugiašališkumo, kuris nepavyko. Čia iškalbu profesinių sąjungų laisvę, apie CO2 išmetalų sumažinimo. Galbūt ES galėtų numatyti tam tikras priemonės e, žengti šiuo keliu viena, jeigu net jeigu kitos valstybės narės neseka jos pavyzdžių. Ačiū. Now, Europos konservatorių vartų. Aš džiaugiuosi, kad jūs atvykote, ponė Paskal, į mūsų posėdį. JAV ambasadorius Plankiai apsilankė mūsų komitete ir jisai sakė, kad reikia taikyti tą požiūrį iš apačios į viršų. Ir jisai sakė, kad jisai manė, kad daugia šaliai susitarimai galėtų būti alternatyva tai stagnacijai. Iš tikrųjų, mes puikiai suprantame, kad daugia šaliai sutarimai galėtų būti geresni už kitus susitarimus, tačiau kaip ten bebūtų, reikėtų stimuliuoti, skatinti globalę prekybą. Taip pat reikėtų atsižvelgti ir į specifinės priemonės, kurios yra aptariamos į JAV. Kitas dalykas - Rusijos įsitraukimas į pasaulinę prekybos organizaciją. Tai įvyko, tačiau išlieka pakankamai daug abejonių. Reikėtų nepamiršti kad jūs dažnai atvykstate į šitą komitetą ir pateikia reguliariai informaciją, tačiau galbūt PPO galėtų pateikti at, ataskaitas ne tik tai apie Rusijos narystę, bet apie tai, kaip narystės nuostatos yra taikomos apskritai, kaip laikomasi PPO taisyklių. Turėdamas tai omenyje, aš suprantu, kodėl e, Rusija uždraudė iš ES importuoti ką tokia? Tik. Tam tikrus mėsos gaminius dėl uh, E, atitinkamų lygų grėsmių. Žinoma, suprantama, kad jie vadovaudamasi nuostata galintys tai padaryti, jeigu yra abejonių dėl tam tikro importo. Taigi dar kartą norėčiau padėkoti už tai, kad atvykote į šį komitetą kaip ir eilinį kartą. Uh, e Ačiū Helmut Scholz iš GUE frakcijos. Taip pat ir aš nuoširdžiai dėkoju Jums už tai, kad atvykote į mūsų komitetą. Taip pat galvoju, kad tema, kuri buvo dažnai minima čia, tai yra multilateralizmo klausimas. Aštuntoji ministrų konferencija parodė su visais pasisakymais, ypatingai sparčiai kylančių šalių, besivystančių šalių, e, parodė, kad PPO išlieka ta viltis, tas formas, kaip multilateralizmą galime įgyvendinti naujai PPO kontekste. Ir čia kalbama taip pat ir apie daugia šalius susitarimus, pliuri, kurie ilgalaikiai perspektyvoje žvelgiant galėtų susilpninti PPO. Kinija, Indija vaidina labai svarbu vaidmenį. Tai yra keturios septintosios pasaulio populacijos. Akivaizdu, ką globalizacija reiškia PPO. Jeigu šie, ši keturios septintosios žmonijos populacijos e, taip kaip mes pažįstame ES, šią šalis, JAV ir kitose šalise, mes turime kelti klausimą, kaip bus su ištekliais, ir kaip priekyba gali prisidėti prie to, kad tos keturios septintosios populacijos, mes nekalbame apie likusius tris septintadalius Latino Amerikoje, Afrikoje, kurie irgi turi teisę gyventi tokiame lygyje, aukštesnėme lygyje. Tad e, mes siekiame modernios, tvarios ir socialiai tvarios tarptautinės e, PPO kaip organizacijos ir jai reikalinga suteikti naują profilį. Tad kyla klausimas dėl vidinių PPO reformų. Ar jos eina šią linkme, ar ko nors naujo galime tikėtis. Mm, turiu galvoje Brazilijos 8 ministrų konferencijoje pateiktus pasiūlymus, turiu galvoje ir reguliavimo e, pokyčius finansinių paslaugų teikimo srityje kaip yra su žemės ūkiu, ar jį reikia liberalizuoti. Aš išvelgiu tam tikrą prieštaravimą, e, prisimindamas jūsų veiklą kaip komisaro veiklą, žemės ūkio produktai nėra paprasti žemė produktai, mes žinome, su kokiamis pro, problemomis susidurėme šioje srityje, tad prisijungsiu prie kolegos Gaspari. Kila klausimas, kaip ar galvojama apie reformas, e, kaip antai FAO organizacijoje, tam, kad būtų padaryta pažanga šioje srityje. Dėkoju. Um, thank you. Let's move now to other members of this. Dabar kalbės kiti komiteto nariai. Iš... Skirsiu mikrofoną pusantrai minutiai. Liucija Andrikienė, EPP vardu. Ačiū pirmininkė, ponas Lamy. Azerbaidžianas ir Kinija. Azerbaidžiano narystė PPO. Jis tengiasi tai padaryti nuo 67 metų, tačiau pažangos yra nedaug, situacija yra akligatvėje, kokios yra priežastys jūsų manime ir ko galime tikėtis artimiausioje ateityje. Kinija ir pasaulinė prekybos organizacija vėl yra labai sudėtinga situacija ir ypatingas Kinijos narystės statusas. Reformos yra reikalingos, prašau įvertinti ir prekybos su Kinija lygį. Grupa. Vielen Dank, Herr Präsident. Ačiū, ponė. Aš norėčiau užduoti du klausimus. Susidaro įspūdis, e, vertinant Dohos raundo dėrybas, kad PPO nesiseka Ir man atrodo, kad toks įspūdis yra bendro pobūdžio. Yra manančių, kad e, taip yra dėl PPO organizacinės struktūros ir dėl dėrybinių principų, dėl kurių nematome didesnės sėkmės. Norėjau pasteirauti. Ar jūsų nuomonė PPO kaip sistema nepriklausomai nuo jos narių dydžio, juk nedalyvauja parlamentai, nedalyvauja NVR. Ar ši sistema apskritai yra perspektyvi ateityje? Ar jūs galvojate, jog galima ir netgi reikėtų daryti tam tikrus pakeitimus? Kolega Šolts Tai yra kitas dalykas, kalbėjo apie tuos daugia šalius susitarimus ir mes e, kaip tik svarstome vieną tokių susitarimų, būtent aktą. Tai yra išorės prekybos susitarimas ir turinio požiūrį yra labai prieštaringai vertinamas. Norėčiau pasiteirauti, kaip jūs iš esmės vertinate šį susitarimą, kuris buvo sudarytas už PPO ribų. Ir ar šis susitarimas ko gero neatitinka to daugiašališkumo principą pagal PPO. Dėkoju. Thank you, Marija Batija. From... Dėkuoju, Marija Batija, socialistų frakcijos vardu. Dėkuoju, pan pirmininkė. Atsiprašau. Dėkuoju, kad atvykote į posėdį. Jūsų E, dalyvavimas posėdėje paprastai atspindi labai įdomius e, aspektus, pasikeitimus ir tiesiog manau, kad yra laikas, kad keistusi e, mentalitetas vyriausybių, pramonininkų, gamintojų, vartotojų ir panašiai. Na, klausimas gal ne visai skirtas jums, bet norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, ką turėtume sakyti verslininkams, gamintojams šiandien – nes nebegalime remtis tomis pačiomis mintimis kaip iki šiol. Matome, kad pasikeitimai vyko didžiuliai, tad ką turime jiems pasakyti, ką jie turėtų daryti, kad ilgalaikėje perspektyvoje būtų daugiau inovacijų, geresnis e, mokymas. Ar mes turime jiems sakyti, kad jie turi vykti užsienį, eksportuoti savo prekes, e, eiti už ES ribų, kad galėtų išgyventi. Ką turėtume jiems sakyti? Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Kitas kalbėtojas Josef Andrėjas, taip pat socialistų frakcija, prašau. Gracias, presidente. Josef Andrėja, dėkoju, ponė pirmininkė, ačiū. Pone Lamy, kad atvykote į mūsų posėdį ir kad mums išdėstėte tarptautinės priekybos padėtį ir pasikeitimus šioje srityje. Turiu klausimą. Rengiu nuomonę dėl bendrosios žuvininkystės politikos. Tad dėl Dohos prekybos raundo taip pat buvo pateiktas pakeitimas e, mano rengiamam pranešimui. Japonija, Kinija yra svarbus veikėjai šioje srityje. Gal galėtumėte, ar galėtumėte pakomentuoti, kolega Kemal? Dėkoju Jums, aš norėčiau palinkėti, kad mes matytume dažniau jūsų darybose, nebūtinai čia. darybų dalyviai ir politikai dažnai sako, kad ta daugiaškumo idėja yra priimtina, tačiau ji sunkiai įgyvendinama, todėl yra linkstama vis dėlto pasirašyti sutartis dvišalių pagrindų. Galbūt reikėtų pažvelgti iš sektorinio požiūriaus į PPO veiklą, kadangi dažnai žemės ūkio e, darybos, e, jos e, kliudo darybos mums kitose srityse ir, žinoma, reikia atskirai galbūt pagalvoti apie dėrybas e, paslaugų srityje. 50 procentų kai kurių valstybių BVP sudaro paslaugos, todėl galbūt reikėtų pažvelgti į būtent paslaugų sutarties, e, sities sutartis. Aš kolega Zalewski prašė žodžių, aš nepastebėjau, EPP frakcija. Ačiū pirmininkė. Generalinį direktoriau, aš norėčiau paklausti trumpo klausimo. Apie muitų sąjungą tarp Rusijos, Kazakstano ir kitų valstybių. Ar jūs nematote kokio nors pavojų, kad nebus tinkamai taikomos PPO taisyklės, kai bus įsteigiama muitų sąjunga tarp Rusijos, Baltarusijos ir Kazakstano? kadangi ne visos šios šalis yra PPO valstybės narės. Ir ar nebus stengiamasi kaip nors apeiti PPO taisyklių? Ir ar jūs nematote kokiu nors galimybių įtraukti kada nors ir Baltarusiją ateityje į PPO? Paskalami, the number of questions are... Pone Paskalami, klausimų sulaukėte daug. Norėčiau, kad atsakytumėte. 15 minučių. Ar užteks tiek? Prašom. Na, pradėsiu nuo atskirų klausimų. Pirmiausia, į pono Kesparį klausimą. Galėčiau sakyti štai ką. Daugia šalis požiūris, bendradarbiavimas su kitomis, taip vadinomis, archipelago salomis toje, tame daugia šalėme val, pasaulio vandeninė. Ką galėčiau pasakyti? Mes turime savo nuomonę šių klausimų be abejo. Su jungtinėmis valstijomis, kurios parengė savo programą aplikos saugus ir tiesų pasaulio banko, tarptautinių valiutos fondų su, su, su žmogaus teisų taryba. Aptarėme šiuos aspektus be abejo. Vyksta daugybė dialogų nustatyti puikūs komunikavimo kanalai su visomis šiomis organizacijomis. Mums pavyksta parengti bendras studijas, pranešimus, ataskaitas dėl aplinkos saugos, pavyzdžiui, dėl maisto saugos. Mm, egzistuoja e, jungtinių tautų organizacijos darbo grupė šiuo klausimu, dėl maisto pakankamumo, pavyzdžiui, nes ši struktūra buvo sukurta tuomet, kai prasidėjo maisto krizė, taigi komunikavimas egzistuoja. Be abejo, kiekviena struktūra turi jai tenkančių specifinius įgaliojimus ir priimti sprendimai yra saistantis su atskirų organizacijų nariams. Visos šios organizacijos e, turi galimybę pateikti savo logišką požiūrį į susikloščiusią situaciją. Šių organizacijų nariai turi nuspręsti, ar tos organizacijos turi ateityje tarpusavėje bendradarbiauti ar ne kiekvienos vadovai, generaliniai sekretoriai, direktoriai turi tam tikrą veiksmų laisvę. Tačiau svarbiausia yra apsispręsti dėl įgaliojimų. PPO turi būti stebėtojai. Tai yra e, pasaulinis kontaktai su darbo organizacija turi būti taip pat užmėgsti ir palaikomi. Ir mes turime apsispręsti, ar bus tos organizacijos stebėtojai mūsųse ar ne. Tiesiog kol kas sprendimo tarptautinės darbo organizacijos atstovai nėra priėmę. Tad tai riboja mūsų bendradarbiavimą, tai suriša rankas su organizacijų nariams. Kai dėl protekcionizmo. Ši tema labai plati. Ir čia turime paminėti du dalykus. Kartais reikia šį beitą paaiškinti. Pirmiausia, turime pasakyti, kad egzistuoja tarptautinės taisyklės, kurių valstybės narės turi laikytis. Antras klausimas, ar valstybės narės laikosi tų egzistuojančių taisyklių, kurios egzistuoja ar ne. Bet tačiau nepamirškime svarbiausio klausimo. Yra daug sričių, prie prekybos ir verslo srityse, kurios nėra sureguliuotos, kur nėra tarptautinių taisyklių. Nėra PPO susitarimo, pavyzdžiui, dėl korupcijos. Ir žinome, kad korupcija yra problema plėtojant verslą su kai kuriomis šios planetos šalimis yra taisyklės dėl subsidijų, intelektinės nuosavybės, muitų mokesčių ir panašiai. Jeigu laikytumės tokio požiūrio, kad tarptautinės taisyklės turėtų reguliuoti mano paminėtas šias praktikas, mes turime kreiptis į atskiras valstybės, kuris yra suverenios mūsų organizacijos narės, kad jos susitartų, kad būtų suteikti įgaliojimai mums dėl darybų, dėl šių taisyklių ir paskui prasidėtų darybos. Tai yra vienintelė galimybė. Tačiau kyla kitas klausimas. Kai bus taisyklės arba kai jau yra taisyklės, ar jų visada laikomasi? PPO be abejo yra galinga. Sistema tai yra vienintelė vieta, kur tarptautiniai priekybos santykiai plėtojami, kur jie stebimi peržiūrimi ir jei reikia, ten sprendžiami ginčiai. Jeigu mes sprendžiame ginčą, tai tuomet susitarimų šalys pasipareigoja laikytis to sprendimo, kuris bus priimtas PPO, sprendžiant ginčius. Ar šalis yra e, teisi ar ne, pirmiausia sprendžiama pagal tai, ar jį laikėsi taisyklių ar ne jeigu taisyklių laikytasi, tai tuomet be abejo šalis gali, pavyzdžiui, siekti stojimo organizaciją, jeigu taisyklių laikosi. Tai yra Kinijos atvejais. Jeigu taisyklių nesilaiko, tuomet mm, situacija yra kitokia. Kinijos atveju taip jau yra pasitaikę, kad sprendžiant ginčius, Kinija laimėjo pusę e, ginčytinų atvejų, kai jie buvo sprendžiami, kitą pusę pralaimėjo. Kai dėl dvišalių sustarimo, ar jie efektyvesni negu daugia šaliai? Čia reikėtų laikytis labai pragmatinio požiūrio. Koks procentas pasaulio prekybos vyksta remiantis dvišaliais sustarimais. 15 procentų, mažiau šiek tiek. 85 procentai visos prekybos vyksta remiantis daugia šaliais sustarimais. Na, tie dvi šaliai, susitarimai, kaip jau sakiau, apima 15 procentų. Jais naudojamasi ekonominių subjektų tik retais atvejais. Tiesiog pateikiu jums šį pavyzdį, kad pasižiūrėtumėte, ar daugia šališkumas yra tas principas, prie kurio verta išleisti daug pinigų, energijos, laiko ir panašiai. E, ar verta e, laiką gaišti prie dvišalių sustarimų, nes tik iš dalies yra taikomi dalykai. Tai štai ką galėčiau pasakyti ponu Langiai, atsakydamas jo klausimą kokios svarbiausios kliūtis iškyla prekybai šiandien ir kokios jos bus rytoj. Mes turime dėrybų darbo atvarkę, PPU, kaip pasisako, už atvirą prekybą, už skurdo mažinimą, už ekonomikos saugimą. Atvira prekyba reiškia, kad bus sprendžiamos prekybos problemos ir mes vengiamės išspręsti tas problemas, kurios yra iš tikrųjų svarbios, kurios surengiamės spręsti tas problemas, kurios kelia pavojų atvirai prekybai. Aš galėčiau pasakyti, kad netrukus paskelbsiu konkrečios e, darbo grupės sudėti, kuris prešios klausimus. Pone Preda, jūs kalbėjote apie BVP kriterijaus taikomą ir žmogiškųjų resursų e, aspektų įvertinimo. Tai yra globali preferencijų sistema, jūs kalbėjote apie tai, kiek efektyvi yra ši priemonė. Junktinės valstijos, pavyzdžiui, numato specifines preferencijas kai kurioms šalims, kurios laikosi tam tikrų konkrečių įsipareigojimų, yra, kurie yra svarbus Junktinėms valstijoms ar Europos Sąjungai. Ir tam tikrom sąlygom tik suteikiamos e, teisės prieigai toms šalims prie ES ar JAV prekybos sistemos. Egzistuoja konkrečios taisyklės visais šiais atvejais. E, egzistuoja tam tikra jurisprudencija ir struktūros, kurios yra įgaliotos vertinti šias taisyklės. Taigi, aš jums plačiau šią temą kalbėti nenorėčiau, tiesiog galite remtis bet kuriuo kriterijumi, su sąlyga, kad tikslai būtų aiškus ir skaidrus. Būtent tai apeliacinio skundo nagrinėtų ir pasakė. Erik Noel, tuometinis komisaras, nelaimėjo PPO savo ieškinius, kalbėjo apie diskriminaciją dėl Indijos, nes Indija galvojo, kad yra diskriminuojama Pakistano atžvilgiu. Taigi svarbu, kad būtų numatyti konkretūs kriterijai ir negalima sakyti, kad uh, galima remtis uh, bet kokiais kriterijais. Kriterijai, kaip sakiau, turi būti aiškus. Na, o dabar labai greitai Jūs, taip kitko, minėjote, kolega, kad daugia šalė sistema buvo nesėkmė. Ji puikiai veikia 60 metų, vyko darybos, atskiri darybų raundai. Ši sistema yra taikoma, ji veikia ir šiandien. O dabar neatsirado, tarkime, devintosios, de, devintojo leidimo šios sistemos. Na, nevyko devintasis darybų raundas, ar jis įvyko nesėkmingai. Nesakyčiau, kad tas raundas yra jau mirtinas atvejs, ne, tiesiog yra tam tikro blokavimo. Mes žinome, dirbdami tarptautinėse organizacijose, kad kartais atsitinka tokių situacijų, kad dėrybos toliau nebevyksta, kad jos pristabdomos tam tikram laikui. Tačiau aš nemanau, kad dėl to kalta yra daugia šalė sistema. Aš jau sakiau, kad šiandien daugia šalė sistema mums padeda tinkamiausiai reguliuoti prekybos padėtį pasaulyje. Ar galima siekti daugiau pažangos? Na, nepaisant to blokavimo kuris atsirado dėl Kinijos ir JAV nesutarimo, nes jos nesutarė dėl to, ka, koks turi būti prekybos režimas. Na, galėčiau pasakyti, kad yra galimybių žengti pirmin, tiesiog reikia mm, susitelkti atskirai prie kiekvienos temos, paskirti tam laiko, apie sektorinį požiūrį vėliau galėsime šiek tiek pakalbėti. Ar viešieji pirkimai yra uh, efektyvi priemonė. Na taip, egzistuoja tokių sustarimų, kurie yra daugia šaliai, kalbant apie viešuosius pirkimus, ir PPO kartais abipusių principų remiantis sutariama, kad bus atverta viešųjų pirkimų tam tikra dalis ir galimybė reguliuoti viešuosius pirkimus visiems PPO nariams išlieka. Tol, kol jos numato reikiamas priemonės, abipusės priemonės tiems prekybos partneriams, su kuriais bendraujama. Taigi lieka daug veiksmų laisvės ir kiekvienas PPO narys gali nuspręsti, ar jam apsimoka stoti į šį, taip sakant, klubą, klubą tų šalių, e, kurios atveria savo viešųjų pirkimų sistemą uh, tam tikriems subjektams dalyvauti viešuosiuose pirkimuose tam tikromis sąlygomis. Darybų pabaiga su Kinijos įstojimu taip pat bus reikšmingas žingsnis. Reikėtų, kad 2030 viešųjų pirkimų rinkos atvertų Kiniją, kad atsirastų didžiuliai prekybos srautų pasikeitimai pasaulyje, siekiantys šimtus milijardų eurų. Kai dėl CO2 iš metalų, na, suprantu, kad jums ši tema labai rūpi. Mes, europiečiai, turėtume iškelt klausimą, ar pakankamai rimtai žiūrime į šio klausimo sprendimą. kai pažiūriu į tai, kaip plėtojasi kontekstas tarptautinės priekybos, kai pažiūriu į savo turimus skaičius, tai matau, kad Europos anglies eksportas siekia daugiau negu importas. Esant tokioms sąlygoms, reikia labai atidžiai pasižiūrėti, kas šioje srityje turėtų būti nuveikta. Nes jeigu tie skaičiai yra tikri, o aš manau, kad taip ir yra, aplinkosaugos išvada būtų tokia. Kol kas kalbama apie grinai merkantilistinius dalykus ir užmirštami svarbus prekybos aspektai. Į tai labai svarbu dar kartą pažvelgti labai rimtai. It all depends what. Dėl daugialačių šališkumo. Viskas priklauso nuo to, ko jūs siekiate. tai e, dvi šaliai susitarimai gali tam tikromis aplinkybėmis būti naudingi daugia šalių susitarimuose. Pavyzdžiui, jeigu mes pakalbėtume apie paslaugas, tai mes visada siekiame atverti rinkas paslaugoms. 30-40 PPO valstybių narių, kurios siekia, kad būtų paslaugoms atvertos rinkos. Jeigu galvojame, kad 85 procentai e, prekybos pasaulio mastu sudaro ypač tokia rinka, tai reikia galvoti apie tą daugia šalį rinkos atvėrimą paslaugoms. Tačiau kitas klausimas yra, kas turės kokios naudos iš to atsiverimo e, SBO valstybėms ir vienos valstybės atsiverimas viena kitai. Ar tas prekybos rinkų atvėrimas būtų naudingas toms valstybėms, kurios atvers savo rinkas, ar tik tai sparčiai besivysančios valstybėms. Reikėtų pagalvoti apie Europos, apie Europos Sąjungos ir Kinijos e, prekybą ir apie darybas, kurios tiesiog sustojo. Rusija ir jos narystė PPO. čia niekas nepanašaus į tą situaciją, kuri buvo susidariusi, kai įstojo Kinija. Labai svarbu, kad Rusija įgyvendintų visas nuostatas, ji nustatytų tokį priekybos režimą, kuris yra e, e suformuluotas bičiulių, PPO bičiulių e, apžvalgoje. Taigi Rusijos prekybos režimas turėtų vadovautis to sekretoriato parengto pranešimo nuostatomis. Kolega Šolcai, jūs iškėlėte labai svarbų klausimą, galvojant apie ateities daugiašališkumo principo taikymą daug kas šiandien kalbėjo, kad daugia šališkumas yra visiškai netinkamas dalykas, reikia išgalvoti ką nors kitą. Galvokime atvirai. Tas daugia šališkumas, kuris buvo taikomas pastraisiais metais, nebuvo tikras šią žodžio prasme jums reikia pagalvoti, kaip mes galime užtikrinti iš tikrai daugia šalį prekybos režimą. Buvo numatytas tam tikras režimas, tam tikra sistema, panaši į daugiašališkumą, tačiau iš tikrųjų Kinija, Indija, Indonezija ir kitos valstybės vadovavosi visiškai kitokiais principais, nors dalyvavo bendroje daugiašališkumo sistemoje ir vis dėlto parodė e, noro imtis lyderio vaidmens Ir tai yra svarbiausias klausimas, kuris verčia imtis naujų klimato kaitos pokyčio vertinimo elementų paslaugų srities pusiausvėros paieškos ir reikia atsižvelgti į tos pokyčius, kurį vyksta pasaulyje. Akivaizdu, kad daugia šaliai dvišaliai, iki dvišaliai susitarimai neišsprendžia visų problemų taip paprastai, kaip atrodo. Reikėtų galvoti apie globalius atsako į globalius iššūkius be politinio vertinimo to nepavyks padaryti. Reikia atsižvelgti, kad valstybės yra skirtingai išsivyščiusios, vienos valstybės yra e, stiprios ekonominių požiūrių, kai kurios yra silpnesnės, tačiau visa tai ir keičia mūsų žaidimo taisyklės. Azerbaidžianas. Kaip ir visų stojimo darybų metu, darybos yra, il... darybos yra ilgos, kaip daugeliu atveju tai nutinka. Energijos prireikia daug. Reikia, kad daug kas būtų nuveikta toje šalyje, kuri siekia narystės PPO. Man susidarė toks įspūdis, kad Azerbaidžiano stojimo perspektyva egzistuoja, tačiau kol kas tai nėra ta perspektyva, kurią galėtume pavadinti trumpalaikę. Kai dėl Kinijos, aš jau sakiau visai neseniai, kad Kinė prisėmė jai tenkančius įsipareigojimus, įskaitant labai specifinius, susijusius su besivystančios šalies įsipareigojimais, jie siekia gerokai daugiau negu, pavyzdžiui, Indijos, Indonezijos, e, Egipto ar Pietų Afrikos e, prisimti įsipareigojimai. Na ir bendrai kalbant, Kinija laikėsi prisimtų įsipareigojimų, tačiau reikia pasakyti, kad PPO taisyklės neapima visų verslo sričių ir krypčių. Think kolega Leichtenfield. Aš nežinau, kad tas sąstingis yra susijęs su instituciniais procesais ir su balsavimo teisė suteikta valstybėmis. Aš nežinau, ar pavyks perėti prie balsavimo balsų daugumą. Nežinia, ar pavyks uh, pakeisti mūsų balsavimo sistemą, tačiau čia reikia išspręsti daug politinių klausimų. Jūs puikiai žinote, kad ES prireikė 50 metų, kol buvo susitarta dėl dvigubos daugumos principo. Ir žinoma, šita sistema taikoma ne kiekvienu atveju, kiekvienam klausimui spręsti ES lygmeniu kodėl patekome į aklavietę, manyčiau, kad atsakymas yra ne procedūrų klausimas, o politinios valios klausimas, kadangi valstybės, kurios stengiasi patekti į PPO, turi gauti savo parlamentų pritarimą ir PPO susitarimai yra tarptautinės sutartys, o jos turi būti ratifikuojamas pagal vidaus teisės. Akta ir PPO santykis. Aš neturiu ką pridurti, kadangi šis klausimas PPO dar nebuvo aptarinėjimas. Tai yra, žinoma, klausimas susijęs su PPO nuostatų laikymosi ir aktos sutarties tarpusavio santykio. Kolegiai Badė, galėčiau sakyti štai ką. Jeigu pažvelgtume į pasaulinį prekybos kontekstą, ką sakyti mūsų verslininkams, e, galėtume pasakyti štai ką, kad e, didžiulis augimo potencialas yra e, tenkantis Europos gamintojams Kai kas tuo potencialu puikiai naudojasi, kai kas tuo naudojasi gal ne taip gerai. Tačiau tie, kurie naudojasi visapusiškai šių besivystančių šalių augimu, e, nauda yra neginčydama, nes jie jau yra patekę, tie gamintojai, tam tikras besivystančias rinkas, jie jau ten turi tam tikrą įdirbį, praktiką ir tai prisideda prie e, jų galimybių aukti, prisidant prie masto ekonomikos plėtojimo, prie savo augimo plėtimo ir panašiai. Be abejo, reikia pasakyti, kad konkurencingumas svarbus dalykas. Europos sąjunga neturi vykdyti tokios prekybos ar gamybos politikos, kurio, kurios tikslas yra kuo mažesnė kaina. Būtent ten, kur tų diskusijų nėra, arba kur svarbiausia yra ne kaina, Europos įmonės išlošia daugiausiai. Dėl žvejybos subsidijų. Kol kas PPO ši diskusija yra sustojusi. Dvi stovyklos egzistuoja su savo nuomonė, jūs žinote, kokios tai yra tos stovyklos ir kokia nuomonė. Nes viena vertus savo nuomonę turi žuvų draugai, kita vertus žvėjų draugai. Ir korėjiečiai labiau yra žvėjų draugai, o štai amerikiečiai ir australai labiau yra žuvų draugai, taip galima pasakyti. Europos Sąjunga kol kas vengia prisijungti šiuose dėrybose prie kokios nors stovyklos. Nepasakė, ar jinai labiau yra žuvų draugė ar žvėjų draugė. kolega Kamal. Sektorinis požiūris galėtų būti viena iš galimybių. Jeigu sektorinės darybos užtikrins atitinkamą politinį, e, politinę pusiausvyrą, todėl mes norime keisti situaciją ir dėl to dažnai nepavyksta susitarti tarptautinės darybose, tačiau dėl cheminių medžiagų, pavyzdžiui, pavyko susitarti, tačiau tai atsitinka ne visada valstybės narės to paties dabar pageidauja ir paslaugų srityje. Ir žinoma, mes einame tą sektorinę kryptimį, tai yra viena iš galimybių, kurios buvo siekiama jau ir praeitie, buvo sudaromi sektoriniai susitarimai. Tačiau visko sektorinis susitarimas mes neišspręsime. Dėl Rusijos, Baltarusijos, Kazakstano, muitų sąjungos. Rusija ir Kazakstanas, galbūt ir Kirgistanas e, jungiasi arba prisijungs prie PPO atskirai. Tai ne muitų sąjunga, kuri prisijėmė įsipareigojimus PPO. Atskiros valstybės narės iš šios muitų sąjungos, prisijungė prie PPO, tačiau muitų sąjungoje jos nori reguliuoti savo muitų politiką nacionaliniu pagrindu. Taigi, čia iškyla klausimas toms valstybėms, šios muitų sąjungos narėms, vykdyti PPO įsipareigojimus kartu esant muitų sąjungos narėmis. Jos turi laikytis tų dviejų priekybos nuostatų sistemų. Muitų sąjunga dažniausiai yra papildoma sąjunga prie PPO, o dėl Baltarusijos įstojimo į PPO stojimo procesai vyksta, panašus kaip ir Azerbaidžiano atveju. Kažkur tolumoje tokia galimybė yra, tačiau užtruks laiko, žinoma. Mes baigėme savo nuomonių pasikeitimą su Pascal Lamy. Visada malonu išklausyti jūsų nuomonės, kuri niekada mūsų nenuvelia. Taigi mes aptarėme problemas, nevengdami sunkių atsakymų į klausimus. Taigi dėkoju Jums ir sėkmės. Merci, merci, merci, merci, merci. Uh, Na, liko dar keletas minučių iki koordinatorių posėdžių. O dabar vyks bendra diskusija dviem temomis, kurios šiaip yra tarpusavį panašios. Tas pats pranešėjas parengė šią, šios pranešimus. Tai yra susitarimai dėl savanorių partnerystės, dėl miškų teisės aktų vykdymų miškų valdymo ir į prekybos ES importuojamą medieną. Kalbėsime apie Centrinę Afrikos Respubliką vienu atveju ir Liberiją kitų atveju. Tai yra rekomendacijos projektas kiekvienam iš šių tarptautinių sustarimų. Jūs turite šios dokumentus savo aplankose Elizabeth Kjostinger iš EPP frakcijos yra pranešėja šiuo klausimu, šiais abiem klausimais. Sorry. <laughs> uh, darf ich vielleicht I should gleich... look to my right. genau. <laughs> Thank you very much. Pleasure. Prašom, kolegė. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasiūlyti štai ką. Diskusijas apie abu pranešimus apjungkime nes iš esmės jais siekiama to paties tikslo, juose kalbama apie tuos pačius dalykus. Tad toks apjungimas būtų logiškas, tikiuosi, kad tam neprieštaraus kolegos. Labai trumpai, flekt planas ES. Tai yra priemonių paketas, kuriuo siekiama užkirsti kelią neteisėtam miškų naikinimui trečiosiose šalyse. Uh, Mums labai svarbu, kad tai būtų padaryta, bet labai sunku gauti patikimą statistiką apie problemos mastą. Galvojama, kad apie 150 milijardų su, eurų sudaro um, pasaulinė apyvarta e, neteisėtai kirsta mediena. Ir dėl neteisėto miškų kirtimo maždaug per metus valstybės netenka 10 ar 15 milijardų eurų. Tvarus miškų valdymas galėtų pasinaudoti šiomis lėšomis, kurių netenkama. Europos komisija 2003 metais pateikė ES veiksmų planą, kuris yra FLECT planas ir pagal jį siekiama e, imtis veiksmų tiek pasiūlos, tiek paklausos srityje. Pirmas dalykas tai yra paremti medieną gaminančias šalis jų miškininkystės politikoje, numatant konkrečius aspektus vystomojo bendradarbiavimo srityje. Ir kitas dalykas tai yra licencijų sistema, kuria būtų užtikrinama, kad tik tai teisėtai pagaminta mediena gali būti importuojama į ES. Veiksmų e, plane kalbama apie vystomąją bendradarbiavimą medienos prekybos įsrityje, kalbama apie privačios, privačias iniciatyvas, kalbama apie sektoriaus finansavimą. Pirmosios priemonės yra įtvirtintos FLECT partnerystės susitarimuose. Tai yra savanoriški partnerystės susitarimai ir jie yra veiksmų plano šerdis. Juose kalbama apie tą sertifikavimo sistemą, e, kalbama apie licencijas tarp sutarčių e, e, šalių. Kamerūne ir Kongo jau prasidėjo dėrybos. Malazija, Indonezija, Gabūnas, Demokratinė Kongo Respublika ir Gabūnas gabūnas, jose jau vyksta dabar dėrybos. Be kita ko, e, centrinėje ir pietų Amerikoje yra akivaizdus susitarimas, e, susidomėjimas tokiais savanoriškais partnerystės susitarimais. Tačiau kol kas formalių dėrybų dar nebuvo pradėta. Išorės priekybos komitetas 2010 metų svarstė savanoriškų partnerysčių susitarimus su Kongu ir Kamerunu. Šį kartą mūsų komitetas e, turi pritarti susitarimams e, su Liberija ir Centrinė Afrikos Respublika. Apie abi šalis galime pasakyti, kad per dėrybas Mm, prie vieno dėrybų stalo susėdo visi ūkio e, atstovai. Tai buvo ir ministerijų atstovai, ir pilietinės e, visuomenės atstovai, kiti suinteresuotieji subjektai. Ir nuo pat e, pradžių buvo galima apsvarstyti platų klausimų komplesą. Kitas dalykas tai yra įgyvendinimo procesas ir kontrolė. Tai reiškia, kad visi subjektai turi įsilieti į bendrą procesą. Centrinėje Afrikos Respublikoje mes matome šiokių tokių trūkumų, turiu galvoje, be kita ko ir žmogiškuosius išteklius, nes įgyvendinimas gali vykti sklandžiai tik tai tuo met, kai galima naudotis turimais ištekliais. Vadinasi, e, šis aspektas turi būti labiau išryškinamas ateities susitarimuose. Savanoriški partnerystės susitarimai tarp ES ir Centrinės Afrikos galėtų leisti sukurti efektyvę medienos politiką ir galėtų sukurti paskatų augimui šioje šalyje. Labai svarbus nuoseklumas tarp FLECT ir REDD kitos programos, kurie skatinamas tvarus miškų valdymas. Centrinėje Afrikoje mm, norėčiau baigdama pasakyti, jog be įgyvendinimo proceso savanoriško partnerystės susitarimo yra akcentuojami ir nacionalinių teisės aktų atitikimai su FLECT. Tad labai svarbu kad gyventojai būtų įtraukti į miškų politikos plėtojimą. Komisija man patvirtino, kad nevyriausybinės organizacijos įvairiais būdais įsiliejo į dėrybos procesus ir susilaukė paramos. Tad aš labiau tikėčiausi tokios paramos ir iš Centrinės Afrikos administracinių struktūrų. Uh, Toliau, Liberija. Liberija jau turi atitinkamą teisinį pagrindą e, licencijoms ir tai žymiai palengvino dėrybas. Tačiau reikia atkreipti dėmesį į kai kuriuos e, dalykus, kurie vis dėlto neturėtų užgošti teigiamų savanoriško partnerystės susitarimo aspektų. Vis tiek juos reikėtų paminėti, kaip antai Iššūkis yra efektyvus įgyvendinimas bei kontrolės procesas. E, labai svarbu įtraukti visus ūkio subjektus, nepaisant partinės priklausomybės, ir labai svarbu kad būtų pakankamai dėmesio skirta sertifikavimo sistemai. Kitas dalykas tai yra FLECT licencijos. Kitas e, kritiškai vertintinas dalykas, kurį reikėtų paminėti, yra e, privačiam sektoriui suteikiamos e, licencijos. Nes atrodo, kad jos prieštarauja flekt susitarimų dvasiai. Tad reikėtų čia daugiau aiškumo šioje srityje. Dėkoju. Dėkojame pranešėjai. Dabar pradėkime diskusiją. David Martin, socialistų frakcijos vardu, prašau. Ačiū pirmininkė. Kaip šešėlinis socialdemokratų frakcijos pranešėjas, aš pritariu pranešėjos išvadoms. Tie klausimai išlieko tie patys, kaip ir aptarnėjant Kongo ir Kamerūno pranešimus. Jadau buvo pranešėjas. Iš esmės aš pritariu ir norėčiau paminėti tik tai keletą dalykų, kurie labai svarbus siekiant susitarimo, kalbant apie Centrinę Afriką. Iš tikrųjų susitarta dėl susitarimo, tačiau reikėtų vis dėlto pakalbėti apie teisinius aspektus atogražų miškų naikinimo klausimas, kuris yra labai svarbus vietos gyventojams. Labai svarbu, kad šitas klausimas būtų sprendžiamas nacionaliniu lygmeniu. Ir kitas klausimas, kuris taip pat susijęs su Centrinė Afrika. Aš nesu įsitikinęs, kad šitas susitart sprendimas bus įgyvendinimas dėl pakankamų, dėl nepakankamų finansinių išteklių, dėl Liberijos. Reikėtų iš tikrųjų e, išreikšti konstruktyvę kritiką Liberijos vyriausybės e, adresu, ypač dėl to, kad laikotarpėje po 19 metų buvo iškirsta labai daug miškų nelegaliai ir aš tikiuosi, kad šitas susitarimas pareikalaus ne tik tai minimalių nuostatų įgyvendinių, bet ir kitų aplinkosauginių nuostatų įgyvendinimo. Ir aš tikiuosi, kad mes galėsime veiksmingai stebėti šių abiejų susitarimų įgyvendinimą, galvodami apie aplinkos apsaugą ir apie tai, kad būtų įgyvendintas ir ES FLECT reglamentas po 13 metų ir kad tas susitarimas taptų privalomu ir šio susitarimo valstybės. Yes, are... Na taip, žinome, kad tai yra jau tokių susitarimų su Gana, Kombo, Kongo, Brazaviliu ir Kamerūnu ir tie susitarimai puikiai veikia. Kitas kalbėtojas. Taip pat šešėlinis pranešėjas Katrin Pierdin iš atsir frakcijos. Ačiū, panė pirmininkė. Aš norėčiau taip pat pasveikinti tą bandymą reguliuoti šią prekybą ir saugoti pasaulio atskirus gamtos kampelius. Nes žinome, kad medžių neteisė prekyba kartais pasiekia neregėtus ir nepriimtinus mastus. Mes žinome, kad prie sostinės, kam nebuvo iškirsta neteisėti didžiuliai plotai medžio. Mums yra būtina užtikrinti, kad tos šalis, kurios prekiauja medieną, turėtų tinkamą sistemą susijusios su prekyba medieną. Būtina užtikrinti, kad būtų atsodinti iškirsti miškai. atsižvelgiant į sustarimą su Indonezija, galėčiau pasakyti štai ką. Man teko girdėti, kad tropinio medžio daug eksportuojama į Japoniją. Kai vyko priekybos dėrybos, mes galbūt turėtume labiau iškelti šį aspektą ir turėtume dabar, turėtume diskutuoti su Japonija ir dėl to, kaip Japonija elgesi, nes tas elgesys prieštarauja sustarimui kurį mes esame sudarę su kitomis valstybėmis. Tačiau labiausiai susirūpinimą man kelia štai kas. Sulaukėme pranešimo dėl drožlių, medžio drožlių importo į Europą. Ir tai yra panaudojama kaip biokuras jėgainėse, kurios naudoja tropinių medžių drožlės kūrui. Iš tikrųjų labai sunku išsiaiškinti ir atsekti, iš kur tos drožlės, ar jos yra iš legaliai kirstų medžių ar ne. Tai yra problema. Visą tai būtų susijęs su mūsų teisės aktų privamų sustiprinimu. Dėkoju. Ačiū, ponas Žadau. Jis taip pat šešėlinis pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjai. Turiu daugelį, turiu daug klausimų, Davydas šiek tiek tai minėjo. Saugumo taryba tam tikrų laikų Liberijai pritaikė embargą medžio eksportui, nes būtent e, Sierra Leonės karas buvo finansuojamas tomis lėšomis, kuris buvo gautas už Liberijos parduotą medį. Ir vakarų Afrikoje šis klausimas taip pat aktualus, bioįvairovės klausimai čia labai aktualūs. Norėčiau pabrėžti ir tai, ką minėjo kolega Davidas Martinas. Kongo baseinė vykstantis dalykai mus nuolatos turi kelti susirūpinimą. Pirmiausia, norėčiau kreiptis į pranešėją. Iš tikrųjų, kalbant apie Kamerūną ir Kongą, mums pavyko surenkti diskusijas plenarnėme posėdėje. Tai yra tikrai labai svarbu. Labai svarbu, kad komisija ir taryba žinotų šio klausimo svarbą, kad būtų diskutuojama tai plenarinėme posėdėje, kad šis klausimas įgautų daugiau legitimumo, kad jis būtų oficialesnių lygių keliamas. Na, o antras dalykas būtų labiau skirtas komisijai. Dėl Kamerūno ir Kongo buvo priimti sustarimai ir ten komisija buvo prisėmusi įsipareigojimą nuolatos informuoti Europos parlamentą apie tai, kaip yra gyvenami flekt susitarimai. Taip pat buvo susitarta dėl to, kaip pilietinės visuomenės atstovai e, galės stebėti procesus ir reikšti kritiką prireikus. Tad norėčiau paklausti, ar komisija parodys tokią pat gerą valią ir šį kartą, kalbant apie šiuos du e, susitarimus, nes tos geros valios buvo ir regisnai šiek tiek prigeso. Ar komisija įtrauks ir Europos parlamentai šios procesus, kad būtų galima užtikrinti, kad tie sustarimai atitiks tas viltis, kurias mes puoselėjame. Dėkuoju. E e. Aš e, pavaduoju ponę Murphy, kuri negalėjo atvykti į šį posėdį. Ji taip pat e, paprašė manęs išsakyti keletą pastabų dėl šio pranešimo. Ji iš esmės pritarė bendrai e, Köstinger e, nuostatai dėl šių susitarimų. Ji mano, kad reikia skatinti visus žingsnius, kad būtų užkirstas kelias nelegaliam e, miškų kirtimų šiame regione apskritai. Pone Murphy abejoja dėl susitarimo su Liberija. Ji mano, kad reikia ypatingą dėmesį atkreipti į šią valstybę, turint omenyje, kad toje valstybėje iki 2003 metų vyko pakankamai daug konfliktų dėl to, kad buvo tiesiog konkuruojama dėl gamtos išteklių naudojimo ir dėl miškų tabako medienos prekybos. Todėl labai atidžiai reikėtų stebėti, kaip įgyvendinamai susitarimo principai, nuostatai e, šioje valstybėje ir todėl ji prašė atidžiai vertinti situaciją ir galbūt paprašyti komisijos pateikti uh, E, ataskaitas apie tai, kaip įgyvendinami šitie susitarimai. Galbūt tokios ataskaitos galėtų būti pateikiamos kasmet. Ir taip pat ji norėjo paminėjai dar vieną problemą susijusią su Liberija. 85 procentai gyventojų gyvena žemiaus skurdo ribos ir todėl dažnai nelegalus miškų kirtimas leidžia toms skurdžiai gyvenančioms šeimoms gyventi. Todėl parlamentas turėtų taikyti holistinį požiūrį, vertindamas socialinį, politinį, ekonominį šalies išsivystimą ir taip pat turėtų atsižvelgti į vietos gyventojų uh, ypatingus interesus. Apie tai, kai kalbėjo ir David Martin, mm, šešėlinis pranešėjas. Žinoma, mes pasirengę pateikti ir mūsų pakeitimų siūlymus. Dabar komisijos atstovėje, atstovė, kas kalbės, ponė Brūneva ar Falkona? Abu? Merci. Merci. John Bruneval, Komisija Europėja. Dėkoju, John Bruneval iš Europos komisijos. Dėkojame komitetui už parodytą susidomėjimą šiais sustarimais, dėkojame taip pat už paramą jiems. Mes atkreipsime dėmesį komiteto rekomendacijas ir išvadas aiškinamojo dalyje. Tai dėl Centrinės Afrikos Respublikos. Dėl vietos gyventojų poreikių, dėl čia buvių poreikių. Tai ir buvo ta tema, kuri buvo keliama dėrybų metu. Galiu pateikti Jums labai pragmatišką informaciją. Pirmiausia, Centrinės Afrikos Respublikos vyriausybė e, iš, aiškinasi, kaip numatyti saugomas miškų teritorijas. Ir antra yra numatytos tam tikros priemonės, e, teisėkuros priemonės, kurios yra tiesiogiai susijusios su vietos gyventojų poreikių užtikrinimu. Kad dėl finansinės paramos iš tikrųjų egzistuoja tas paramos poreikis, tą paramą galėtų steigti ES. Jūs be abejo žinote, kad finansinių įsipareigojimų susitarimas neapima. Tačiau parama, kurią suteiktų galbūt Europos komisija, būtų labai naudinga Pernai 6,7 milijonus eurų e, susitarimų gyvendimui skiria Europos komisija. Parama kai kuriems kitiems projektams, kurios įgyvendino atskiros asociacijos ar vietos e, verslo struktūros bei tarptautinės nevyriausybinės organizacijos, e, tiems parama tiems projektams galėtų būti taip pat naudinga. Valstybių narių parama taip pat būtų labai reikšminga šių sustarimų įgyvendinimui. tai būtų galima gyveninti flekt veiksmų planą. Kai dėl miškų kirtimo ir CO2 iš metalų padidėjimo. Mes pritarėme išreikštam požiūriui, tačiau kaip kovoti su miškų kirtimu, kai žinome, koks kontekstas yra vietų susiklostęs, nėra tinkamas miškų valdymas užtikrinimas. Tad flekti gyvendinimas ir geresnio miškų valdymo įgyvendinimas yra glaudžiai susijęs su strategija e, nukreipta į kovą su klimato kaita. Dėkuoju ir dabar žodis kolegiai Julia Falconer. Uh, good morning. Labas rytas. Mano pavardė Julia Faulkner, dirbu komisijoje. Aš dalyvau per pastruosius septynis metus diskusijose rengėt sustarimą su Liberija. Jau buvo minėta daug dalykų, kurie yra labai svarbus susitarime su Liberija. Vyra, Liberijos vyriausybė prisėmė pakankamo lygio įsipareigojimus jau vien dėl to, kad pilietinio karo metu miškas buvo labai dažnas e, konfliktų pagrindas ir todėl ES mano, kad šitą laisvanorišką susitarimą reikėtų laikyti vienu iš svarbiausių veiksmų atstatant šalį. Kaip vyko dėrybos tai, kaip į jas įsitraukė vyriausybė, įtraukdama visuomenės sluoksnius ir suinteresuotas šalis, reikėtų pasakyti, viskas vyksto, vyko labai pavyzdingai, o dabar pagrindinis iššūkis tenka pačiai vyriausybei įgyvendinti šią susitarimą, kadangi nėra pakankamai administracinių gebėjimų valstybė bando kurti įgyvenimo programas, o mes siekime užtikrinti jai paramą. 10 milijonų eurų yra numatyta iš Europos komisijos fondų, Jungtinė karalystė ir kitos valstybės ir numačiusios teikti paramą atskirai ir mes tikimės, kad tas įgyvenimo procesas vyks greitai ir sklandžiai. Mes rengėme pirmą bendrą, bendro komiteto posėdį, kuris turėtų įvykti Liberijoje kovo pabaigoje. Labai svarbu pasakyti, kad labai daug laiko praeina po susitarimo e, pasirašymo iki tol, kol jisai institucinių pagrindų praddamas įgyvendinti. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas - klausimai, kurie buvo iškelti, ypač susiję su ataskaitų teikimu parlamentui. Pagal kiekvieną susitarimą yra numatoma teikti ataskaitą parlamentui, teikti ataskaitas kasmet ir informuoti viešai apie visas bendras stebėjimo misijas, kurios yra vykdomos tarp ES ir, e, sąjungos ir valstybių partnerių vyriausybių. Taigi mes džiaugsimės, jeigu parlamentas paprašys mūsų naujausios informacijos, pateiksime ją jūsų pageidavimu, netgi jeigu reikia, galėtume ir e, plenarnėse sesijose pateikti informaciją apie e, šios sustarimus, o šiaip esame pasirengę teikti e, ataskaitas. Dabar mes turėtume pradėti koordinatorių posėdį. Trumpai pranešėja. Labai ačiū pirmininkė. Dėkoju kolegoms už pasisakymus. Esu pasirengusi diskutuoti apie visus dalykus, kurie buvo paminėti. Vietos gyventojams turi būti suteikiama apsauga, dėl to net nekyla abejonių. Nepaisant to, norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad Liberijoje iki 2003 metų vyko karas. Ir matome, kaip nuo to laiko sparčiai ir teigiamai pažengė procesas. Lyginant su Europa, prisiminkime, kiek laiko reikėjo, kol čia pasikeitė kai kurios sistemos, tad norėčiau pasakyti, jog einama tikrai teisingų kelių, kurį reikėtų remti. E, Pasižymiu kolegos žado pasisakymą dėl diskusijų per plenarinį posėdį ir taip pat sutinku ir dėkoju e, kolegoms iš komisijos, kurie mums visai padėjo ir suteikė e, visą reikalingą informaciją. Ačiū. The deadline. The deadline for amendments is... Pakeitimų pateikimo riba yra kovo 6 diena, 18 valanda balsuosime kito posėdžio metu kovo mėnesio pabaigoje. Kadangi dar turime sulaukti informacijos dėl susitarimo su Centrinės Afrikos Respublika. Na, šiuo mes baigiame atvirą savo posėdį. Rytinis posėdis baigtas, o dabar nebegaiždami laiko pereikime prie koordinatorių posėdžio.